Ladies and gentlemen, welcome to the internal markets and consumer. Ponas ir ponai, sveiki susirinkę į vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rengiamą klausimą, kuris rengiamas e, e, rengiant pranešimą dėl ginklų įsigymo ir laikymo kontrolės ir e, aš esu pranešėję šiuo klausimu, man teko sutikti tokia garbi. Sveikinu kalbėtojus iš e, Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Junktinės karalystės ir daugelio kitų šalių, kurie yra sukaupę tikrai daug šios ryties patirties. Prieš keletą savaičių parengiau darbo dokumentą ir paprašiau informacijos ir nuomonių įvairiais techniniais klausimais ir man tikrai padarė įspūdį tai, kiek informacijos sulaukiau. Šio klausimo vienas iš tikslų e, aptarti pateikto pasiūlymo techninius aspektus, nes komisijos pasiūlyme ne, nepateiktas, nepateikta poveikio vertinimo studija. Todėl peržiūrėjus komisijos pateiktą pasiūlymą sunku įsitikinti, kokių potencialių neprognozuojamių pasiekmių galima tikėtis, nes poveikio vertinimo studijos nėra. Todėl tikiuosi, kad šiandien čia susirinkę ekspertai papasakos mums apie galimas komisijos patikto teksto pasiekmes bei padės mums, e, mums ieškant alternatyvių variantų ir teikiant naujus pakeitimus. Mūsų klausimas yra e, transliuojamas internetu. Žinau, kad kai kuriems e, norintiems klausytis internetu buvo sudėtinga prisijungti. Aš ką tik savo Twitterio paskai, paskyroje įdėjau nuorodą į mūsų renginį, taigi prašyčiau kitų pasidalinti tą nuorodą, paplatinti ją, kad visi galėtų prisijungti. Įdėsime ją ir į Facebooko svetainę. Ir pirmiausia, kalbės ponas Filip Naubles, šaunamųjų ginklų komiteto, įkurto pagal e, e, atitinkamą direktyvą narys. Jis yra prancūzijos atstovas ir kalbės penkias minutės. Pone pirmininkė, labai ačiū. Ponios ir ponai, aš E, e, esu atsakingas už šaunamųjų ginklų skyrių policijos tarnyboje. Ir kalbame apie tai, kodėl mums reikia peržiūrėti šią direktyvą. Visų pirma, dėl to, daugeliu atveju, kuomet aptinkami neteisėtai turimi e, šaunamieji ginklai, paaiškėja, kad tie ginklai prieš tai yra buvę teisėtais, jie teisėtai parduodami rinkoje ir paskui vieną dieną jie išnyksta. Taigi, jeigu egzistuoja direktyva dėl teisėtai turimų šaunamųjų ginklų, tai yra labai svarbu. Uh, Kodėl tai svarbu? Nes nuo 1996 metų e, labai aiškiai egzistuoja spraga, bent jau Prancūzijoje, e, dėl ginklų, kurie šaudo tuščiais, tuščiais neutralizuotais e, šoviniais. Ir čia aktualus yra direktyvos interpretavimas. Vyksta kontrabanda ginklais, nes tokius ginklus, šaunamuosius ginklus paskui perdirba ir pritaiko juos kad jie taptų pavojingais šaunamaisiais ginklais. 2014 Europos šaunamųjų ginklų ekspertų grupė e, nagrinėjo šią teisinę spragą ir mes pateikėme E, remdamiesi kai kuriais dokumentais, parengėme keletą svarbių pasiūlymų ir taip pat pasiūlymų, kaip ištaisyti šią situaciją. Tuo pat metu e, tarptautinė nuolatinė e, šaunamųjų nešiojimų ginklų komisija paprašė parengti pasiūlymus šiuo klausimu. Tačiau ne visos problemos išspręstas. Sausio ir lakučio mėnesio išpoliai Paryžiuje dar kartą e, užakcentavo šių mūsų rengiamų pasiūlymų aktualumą ir, ir būtent todėl mums reikia pristatyti mūsų pasiūlymus. Todėl aš trumpai aptarsiu tuos klausimus. Pirma, dėl neutralizuotų ginklų ir tušiais šoviniais saudančių ginklų. Jų laisvos cirkuliacijos apyvartoje. Kaip, kokia situacija išlieka, jeigu nėra jokių saistančių jų naudojimo taisyklių? Tai yra nepavojingi ginklai, tai yra tiesiog e, objektai. Bet, kaip jau sakiau, išlieka spragų, pavyzdžiui, dėl, dėl kai kurių koncepcijų. Kokios yra su, sudėdamosios ginklo dalis, kokie yra ryšiai, sąsajos tarp tų sudėdamųjų atsarginių dalių. Kas yra tas ginklas? Taip pat kaip vyksta prekyba tokiais ginklais. Visi šie aspektai prisideda prie, ne, prie kontrabandos, neteisėtos priekybos ginklais. Ir tiek kalbant apie apibrieštis, kitas svarbus aspektas, kuris mums taip pat atrodo svarbus, tai būtinybė užtikrinti ginklų atsekamumą, palengvinti ginklų atsekamumą ypač Europos erdvėje. Kodėl? Nes šiuo metu Mm, atsekamumo nėra. Yra sutartis su paskirties valstybėmis, yra būti, prievalia gauti leidimą e, šalyje, kurioje įsigijamas ginklas, e, e, išvežti jį į šalį, kur bus, bus naudojamas. Tačiau valstybės institucijos nežino, neturi informacijos apie tai, koks ginklas iš tikrųjų išvežamas, ar tas, kuriam duotas leidimas, nes visi, visus dokumentus pasil, pasilieka savo tas, kur, kuris naudoja tą objektą. O todėl reikia informacijos mainų, europinės e, duomenų bazės arba kažkokių kitokių nuostatų, nes e, informacijos perdavimas nacionaliniu lygmeniu turi būti užtikrintas, tačiau kai ginklas iš vienos ES išvežamas į kitą ES šalį, atsiekamumas sutrinka, jis nutrūksta ir dėl to taip, tai, tai, tai e, palengvina kontrabandą ginklais. Ir komentuodamas šį aspektą, būtent dėl to sakiau, kad direktyvoje yra spragų. Da, kita spraga, tai būtinybė formaliai identifikuoti ginklą. Kodėl tai akcentuojame. Būtent dėl to sakome, kad e, reikia žinoti ginklo pagaminimo metus, kuris buvo pagamintas. O kalbant apie ginklo atsekamumą, jo formalų identifikavimą, e, atsekamumas vykdomas pagal markę, e, kalibrą ir numerį. Sakiau. Taigi, Bet to, tokios, tokių, pri, tokios prievolės tos informaciją teikti direktyvoje nėra įrašyta. Mes sudarėme tų e, e, esamų spragų lentelę, pavyzdžiui, duomenų saugojimas, prievolė saugoti duomenys 20 metų yra per trumpas laikas, nes galima panaudoti ir dabar ginklą, kuris yra panaudotas 1944 metais. E, Paryžiaus išpolyje buvo panaudoti ginklai, kuriems yra 40 metų, daugiau metų. Tai yra svarbus dalykai. Ir kai sakiau, kad e, direktyvoje egzistuojančios spragos yra svarbios, tai tai, pavyzdžiui, įrodo sausio mėnesio išpoliai Paryžiuje. Mes žinojame apie tas egzistuojančias spragas, tačiau visą tai gavo tikrai dramatišką aspektą, nes buvo panaudoti ginklai, kurie nėra leidžiami, neutralūs, ne, dezaktyvuoti ginklai. Jie, jie, nepaten, jie nepatinka laisvai Europos Sąjungos erdvės, tačiau vis dėlto pasinaudojant tais ginklais buvo žuda, nužudyti žmonės. Taip pat e, garsiniai ginklai, jų uh, skaičius plinta daugelį šal, Europos šalių ir tai labai svarbu mums. Dėl, um, dėl šaudmenų įgyjimo norėčiau kai ką pasakyti. Nesunku šovinius kategorizuoti pagal tai, kokiam ginklų jie buvo panaudoti, bet e, šovinius, šoviniai tinkami tik tam, konkretus šoviniai tinkami tik tam tikram ginklui. Kaip sakiau, garsiniai ginklai yra labai svarbi ginklų rūšis. Perdirbti ginklai yra dar vienas svarbi grupė. E, Ir tokie ginklai deklasifiku... per... priskiriami kitai ginklų grupiai, kai jie išvežami į užsienį, bet juos galima perdirbti. Dėl ginklų prekybos internetu tai turi vykti tik profesionalų tinkle, e, tik tai e, turint reikalingus e, leidimus ir taip pat leidimą galutinį naudoti. Ha, ha, ha, ha. Labai Thank you. So... Ačiū. Kaip dabar dirbsime? Kaip sutarta. Išklausysime kitų trijų pranešėjų, kurie kalbės po šešias minutės maždaug, o paskui 20 minučių bus klausimai atsakymai. Norim, kad būtų ir klausimų, ne tik atsakymų ir atvirkščiai, ir atsakymų, ne tik klausimų, todėl e, bus e, palikta laiko vienodai abiems. Po to išklausysime dar 20 minučių kitus kalbėtojus ir vėl suorganizuosime diskusiją. Taigi, jeigu norite teikti klausimų, tai prašom užsirašykite, nes pradedam renkti sąrašą, kolega mano tą daryk. Pirmiausia, daktaras Edvardas Impi, kuris yra e, Karališkojo ginklų muziejaus generalinius direktorius. Jis kalbės apie uh, E, muziejų kolekcijų aktualijas. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie siūlomų pakeitimų galimą įtaką muziejams ir kolekcijoms. Aš kalbu apie Junktinės karalystės muziejus, bet tai, ką aš pasakysiu, didelė dalimi uh, daugmaž vienai par kitaip e, tinka ir kitoms valstybėms narėms. Mums e, labiausiai rūpi, bet ne tik tai rūpi, kad A kategorijos šaunomiesiems ginklams bus padaryta žalinga įtaka. Jie eina į mūsų kultūrinį paveldą, tai yra mūsų valstybių fizinis paveldas ir informacijos šaltinis ateičiai. Be to turime pasiūlymą apie tai, kaip šios problemas galėtų būti išspręstos. Dabar mes esame patenkinti su tarybos direktyva 91477 parengta 88 metais, bet antro straipsnio ir šešto straipsnio pakeitimai mums kelia nerimą. Pradėsiu nuo šešto straipsnio jame yra išlaikyta 98 metų pirminės direktyvos formuluotė, aš paprašyčiau jūs dabar ją pažvelgti, dabar yra siūloma tą tekstą išbraukti ir pakeisti jį štai tokiu sakiniu, štai tokia formuluotė, o čia pagrindinis žodis yra dezaktyvavimas. Tai reikštų iš esmės, kad visų A kategorijos e, muziejų e, eksponatų e, dezaktyvavimas būtų reikalingas tas dezaktyvavimas bus įtrauktas e, greta visų kitų kultūrinių, liškai svarbių istorinių ginklų. Tai nebūtų taip jau svarbu muziejams, jeigu antrasis straipsnis būtų paliktas toks, koks buvo 98 metais. 2008 e, metais tekstas atrodė taip. E, pažiūrėkite į paryškintą tekstą e, pasraipos apačioje. Tačiau yra siūlomas pakeitimas išbraukti antrojo straipsnio paskutinį sakinį ir palikti išlygą tik tai vadinamosioms e, valstybės institucijoms. Jeigu valstybės institucija nuspręs palikti mm, dabartinį tekstą, taip kaip yra dabar, gali iškilti problemų. Ir mes galėtumėm e, turbūt čia padiskutuoti, kas angliškai e, turima galvoje, kai sakoma public authority viešoji valdžia ar valstybės institucija. E, E, valstybės institucijas įvardintos antrajame straipsnėje, kuriuoms nebus taikoma direktyva, nėra tas pats kaip institucijos, kurios rūpinasi šešto straipsnio e, supratimu kultūriniais objektais. E, šią E, šį neiškumą reikėtų išsiaiškinti. Tačiau pagrindinis dalykas yra tas, kad šaunamųjų ginklų direktyvoje jokių būdų neturėtų būti reikalaujama, kad muziejai dezaktyvuotų e, savo kolekcijose turimus A kategorijos ginklus. Keturias priežastis galėčiau įvardinti. Pirmiausia, kultūrinės priežastis. Ginklas yra aktyvus objektas, tai yra jis turi judančių detalių, kurios dažniausiai atspindi, kas yra naujoviška, kas yra kultūriškai ypatinga, kas, skiriasi nuo, kas skiria tą ginklą nuo kitų. Ir jeigu mes dezaktyvuosime tą ginklą, tai beveik jį sunaikinsime. Iš dezaktyvuoto ginklo mes negalėsim nieko išmokti. Tai prilygtų e, variklio išėmimui iš senovinio iš automobilio arba e, senovinio laikrodžio išardymą. Tokio požiūrio mes netoleruosime ir e, jokioje kitoje kultūrinio paveldo kategorijoje tokių priemonių niekas netaikytų. Pavyzdį galėčiau pateikti, tai priliktų visiškam šio ginklo sunaikinimui šis reikalavimas. Tai yra pirmasis pasaulyje e, automatinio šaudimo ginklas. Ir galite e, gali jums jis patikti ar nepatikti, bet jis e, suvaidino nepaprastai svarbu vaidmenį pasaulio istorijoje. Kitas dalykas - pusiau automatinis ginklas. Atsiprašo kalbėtojas dėl techninių kliūčių. Štai čia Josefo Stalino E, pusiau automatinis ginklas padovanotas Britanijos ambasadoriui 43 metais. Tai yra objektas turintis labai svarbę istorinę reikšmę ir turintis svarbių e, asociacijų su tam tikrais asmenimis. Kita svarbi e, priežastis, kodėl šis dokumentas yra negeras, dezaktyvavimas sunaikintų labai e, daug informacijos, daug informacinės medžiagos, kuri yra naudojama mokslininkų, teismo ekspertų, policijos pareigūnų. Taip yra Junktinėje karalystėje. E, karališkasis ginklų muziejus yra labai svarbus informacijos šaltinis kovojant su nusikaltimais ir terorizmu. Mūsų karo muziejaus eksponatai buvo panaudoti išsiaiškinant e, bylas susijusias su Šiaurės Airija, pavyzdžiui, Olandijoje, kiek žinau, nacionalinis muziejus panašių dalykų daro, labai daug e, e grėsmės ES piliečiams kiltų, jeigu būtų uždrausta tokias kolekcijas turėti, jeigu tie ginklai būtų dezaktyvuoti. Trečia svarbi priežastis, trečia kategorija. Muziejų A kategorijos ginklų kolekcijos kelia tik minimalę grėsmę piliečiams Muziejai yra saugomi valstybių, jiems yra taikomi saugumo reikalavimai, kaip ir visoms, visiems kitiems saugumo objektams. Junktinės karalystės atveju e, muziejus saugo policija pagal saugumo standartus, patekimas prie ginklų yra ribojamas, tik tai tie žmonės, kuriems tikrai to reikia, gali gauti leidimą ir jie turi turėti saugumo instancijų išduotą leidimą. Jungtinėje karalystėje, kad muziejus galėtų turėti A kategorijos ginklų, turi turėti specialų leidimą išduotą muziejui, tai yra muziejai išduodami, muziejams išduodami šaunamojo ginklo leidimai. Tokį leidimą ar licenciją gauti nėra lengva, labai griežti reikalavimai keliami. Galiausiai mes turim suprasti, kad yra, nėra buvę atvejų, kai A kategorijos ginklas būtų buvęs pavoktas iš muziejaus. Ketvirta priežastis yra diskriminacija. Valstybėse narėse yra sakoma, kad e, kariniai muziejai galės turėti tokių ginklų, tuo tarpu kiti muziejai negalės turėti tokių ginklų kolekcijų. Tai pažeidžia ES politikos principus, tai yra diskriminacija. Iki šiol aš kalbėjau tik apie muziejus ir apie apibrieštis, kurias mums reikalingas, tačiau labai didelė dalis paveldo aktualaus šią temą E, yra privačiose rankose, ypač Junktinėje karalystėje. Šis pasiūlymas yra rengiamas taip, kad A kategorijos privatus ginklai, muziejiniai ginklai e, turėtų taip pat būti sunaikinti. Kai kuriuose valstybėse šis, e, jeigu bus įdėktas šis pakeitimas, reikalaujama griežtai, kad piliečiai turintys tokių kolekcinių ginklų juos sunaikintų. Taigi, ką mes galime padaryti? Pirmas dalykas yra paprastas atkurkime pirminį antro straipsnio tekstą. Tai, leis, tai būtų palankiau muziejaus kolekcijoms ir privačioms kolekcijoms. Jeigu tai nebus padaryta, tada turi būti performuotas antro straipsnio antros dalies pakeitimas. Ir būtų galima sakyti, e, siūlyčiau labai atidžiai perskaityti tą tekstą, išlygos taikomos kolekcionuotojams ir e, visuomeninėms institucijoms ir visuomeninių institucijų kolekcijoms, e, turinčioms kultūrinių lės ir istorinės reikšmės ginklų, e, jeigu tas reglamentas bus taikomas valstybėje narėje, kurios teritorijoje tie muziejai yra įkurti. Mes e, supraskime, kad valstybė narė turi pripažinti, kad tie ginklai, kurie yra laikomi muziejų kolekcijose ir privačiose kolekcijose, yra uh, e, funkcionuojantis. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Toliau. E, daktaras Mauro Silvis, Italijos e, sporto ir civilinių ginklų bei šaudmenų gamintojų asociacijos direktorius. Uh, Madam Chair. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išdėstyti Italijos e, e, pramonės e, įmonių požiūrį į šios direktyvos pakeitimo pasiūlymą. Direktyva skirta šaunamiesiems ginklams, o Europos Sąjunga, ko gero, turi geriausius e, įstatymus šaun, e, šaunamųjų ginklų srityje. Mūsų e, organizacija ANPAM buvo sukurta 80 metais Romoje, ji vienyje maždaug 20 didžiausių verslo įmonių. 95 procentus visų ginklų gamina mūsų įmonės ir kartu nemažai šaunamųjų ginklų Na ir dabar tas IEACS, tai yra Europos e, šau, e, sporto ir, e, ir medžioklės ginklų Europos institutas, tai yra nepelno siekianti asociacija, mes vienijam maždaug tūkstantį šiame sektoriuje veikiančių bendrovių ir maždaug 150 šaunamųjų ginklų gamintojų. Dabar poveikis sektoriui. Tai maždaug 2 milijonai per metus ginklų pagaminama vienetų civilinių e, šaunamųjų ginklų 1800 ir kartu yra e, vėlgi šau, kartu šaudmenys gaminami e, ir taip toliau. Tad čia iš tikrųjų kalbama apie maždaug 12 milijonų su klausimu susijusių piliečių ir galima minėti 40 milijardų eurų sumą, metinę sumą ir tūkstančiai darbo vietų susijusių su šiuo sektoriumi. Dabar ES teisės e, aktai tai yra daugiausia trys direktyvos. Direktyva 91477 2008 metų direktyva numeris 51, kuri pakeitė buvusią direktyvą ir yra reglamentas 12 metais priimtas, reglamentas 258, kuriuo įgyvendinama jungtinių tautų šaunamųjų ginklų protokolo 8 straipsnius. Tad e, tai reiškia, kad ES visiškai gyvendino jungtinių tautų šaunamųjų ginklų protokolą. Tik tai klausimas, ar visos valstybės narės iki galo įgyvendino tuos minėtus teisės aktus nuo 2008 metų. Be to pakalbėsim ir apie tam tikrų svarbiausių ginklų dalių ženklinimą. Antai jungtinių tautų šaunamųjų ginklų protokolo aštuntas straipsnis, kuris perkeltas į šaunamųjų ginklų direktyvos ketvirtą straipsnį. Ir ten kalbama, kad um, ženklas turėtų būti e, tvirtintas prie esminio šaunamojo ginklo komponento e, ir kurį sunaikinus, tada tas ginklas jau nebenaudojamas. Ir tada valstybės narės, toliau skaitau, turi užtikrinti, kad joks e, šaunamasis ginklas ar jo esminė dalis pateikta į rinką E, kad turi būti paženklinti ir užregistruoti pagal šią direktyvą. Na ir e, pagal komisijos pasiūlymą tai vėlgi iškeliamas poreikis identifikuoti bent vieną tą esminę ginklo dalį, kuria turi būti paženklinta, kad būtų galima suderinti visą šią e, šaunamųjų ginklų įsigijimo, platinimo, eksportavimo sistemą. Na, o dabar toliau dar aiškinama, kas yra esminių dalių ženklinimas, bet e, kolega paaiškins geriau šitą klausimą. Ta dabar esminių dalių ženklinimas. Čia yra labai svarbu štai kas, kad tie vadinamiai CIP standartai būtų pripažinti visose valstybėse narėse. Tos šalis, kurios neturi tokio tvirtinimo e, įstaigos, jos turėtų pasinaudoti sistema, kuri nu, e, yra kitose valstybėse narėse. Na ir dabar čia aiškinama, kas yra esminės dalys. Tai čia matom buožę, revolverio vaizdas jo esminės dalys, svarbiausios dalys, toliau svarbiausios dalys e, ša, medžioklinio ginklo čia visos tos e, vari, metalinės dalis, toliau pusiau, pusiau automatinio ginklo esminės dalis, svarbiausios dalis ir šautuvo. Maždaug tūkstantis, yra e, maždaug tūkstantis šaunamų ginklų modelių, jų kalibrai labai įvairūs ir jų e, gale kitokia vis būtent e, neteisinga tada turint tai galvoje sakyti, kad vien, vieno ginklo esminė dalis ta pati bus kitame ginkle. Nes reikia labai daug ekspertizės, žinių turėti tam, kad būtų tas esminės dalis galima įvesti į ginklą, įdėti į ginklą. Toliau, neesminės, nesvarbiausios dalis jos yra papildomos dalis, vėlgi jos dažnai nusidėvi ir todėl jas galima lengvai pakeisti antai, sakykim, tas e, čia parodytos dalis. E, toliau, sakykim, e, tokie aksesuarai kaip duslintuvai, optiniai prietaisai, mm, magazinai. Galima šaudyti ir neturint tokių nesminių dalių. Toliau šaunamojo ginklo apibrieštis. Tai iš jungtinių tautų protokolo. Pagal protokolą šaunamasis ginklas reiškia bet kokį nešiojamą e, ginklą, kuris e, gali e, išgauti šūvį, sakykime, kulka ar projektile, pasinaudojant sprogmenis ir taip toliau. Deaktyvavimas Tai, e, tai toks procesas, kai šaunamieji ginklai pasidaro nebeoperatyvūs, nebegalima jų vėl panaudoti kaip šaunamųjų ginklų. Ir čia pagal komisijos įgyvendinimo reglamentą 2015 metais kaip tik e, nu, nustatomos bendros dezaktyvavimo standartų gairis. Bet čia kalbama apie ginklus, kurie nepatenka į šios direktyvos apriepti. Dar yra signaliniai, e, signaliniai spėjamieji tam tikri prietaisai, kurie gali būti paverčiami ginklais tuščiais šoviniais ir čia vėlgi jie susiję su ta apibrieštimi, tad tie e, ginklai neįtraukiami į aprepti, jeigu jie naudojami vien tik tai e, nu, nustatytam tam tikram tikslui, deklaruotam tikslui. E, Čia pavyzdžiai, ke, keli pavyzdžiai signalinių ir įspėjamųjų ginklų, bet kita vertus vėl, kas, e, kas šiaip jau turi užtikrinti, kad valstybės narės teisingai taiko teisės nuostatas. Toliau B7 pusiau automatiniai ginklai, B7 kategorijos jie dabar minimi 91 metų direktyvos antrame priedė o per pastaruosius 25 metus visos valstybės narės e, sprendė tų pusiau automatinių ginklų klausimą. Ir buvo, rastas, e, buvo rasta pusiausvyrą. Kiekviena valstybė narė, kita vertus, turi savų įstatymų reglamentuojančių šiuos klausimus Ir čia tikrai toks pirmas būtų variantas, geriausias, o paskutinis variantas toks, kad šios kategorijos B7 kategorijos ginklai būtų būti pateikiami ES e, taip, kad nebūtų įmanoma rasti tam tikrų komponentų, e, kurių dėka juos vėl būtų galima padaryti visiškai koviniais ar tik visiškai automatiniais ginklais bet čia vėlgi reikėtų pasiekti tam tikrą kompromisą, kad nenukentėtų pramonė, šauliai ir kitos organizacijos. Toliau automatinių šaunamųjų ginklų transformavimas. Čia vėlgi reikėtų e, tiesiog e, įvertinti galimybę gal parengti Europos lygio gairės Bet pirmą reikia atlikti tyrimą, norint suvokti, ar tokius automatinius ginklus būtų galima uždrausti ištis, iš vis, ar yra tam tikrų būdų, kuriais būtų galima gaminti saugiai tuos ginklus. Na ir kokios išvados dabar e, turi būti ženklinama ginklai pagal vieną esminį svarbiausią komponentą tam, kad būtų galima užpildyti spragas bet to vėlgi į direktyvos apriepti neturėtų patekti tokie jau negrįžtamai dezaktyvuoti ginklamoji ginklai, signaliniai įspėjamieji ginklai irgi neturėtų patekti į direktyvos apriepti, jeigu jie atitinka 2008 metų direktyvos pirmą straipsnį. Ir bet kokie objektai, kuriuose yra nedezaktyvuotų esminių komponentų, jie turėtų būti vėlgi perkeliami į tam tikrą kategoriją. Ir vėlgi, kaip jau sakiau, e, jeigu reikia, būtų galima nustatyti Europos e, demilitarizavimo, ginklų demilitarizavimo gairės. Labai ačiū. Norėčiau priminti kolegoms, jog jei norėsite užduoti klausimų, e, duokite žinę man, kad įtraukčiau jūsų norinčiųjų pasisakyti sąrašą. Kol kas palaikykite pakeltas rankas. Ir toliau žodis Cedric Potman, e, taikos ir saugumo mokslinio tyrimo ir informacijos grupės direktorius pavaduotojas. Ačiū. Kaip žinote, diskusijos dėl pasiūlyto uh, direktyvos projekto jau įsikarščiavo ir pasiūlymai patikti po išpolių Paryžiuje. E, na, tai galbūt nebuvo geriausias sumanimas, kaip minėjo Filip Nobliu. E, direktyvos keitimas yra ilgo proceso dalis, proceso, kuris vyksta jau daug metų. Taip pat svarbu priminti, kad e, E, tos direktyvos tikslas užtikrinti teisėtą, e, teisėtą egzistuojančią rinką ir nutraukti sąsas ir pereimą iš teisėto pasaulio į neteisėtą. Taip pat čia norėčiau paminėti jungtinių tautų šaunamųjų ginklų protokolą, kurį stengiamasi patobulinti ir taip pat pastangas užpildyti tam tikras spragas. E, ir, ir, tai, tai buvo komisijos komitetui duota užduotis Direktyvoje yra nemažai naudingų ir reikalingų nuostatų dėl, pavyzdžiui, atsekamumo e, prekiaujant ginklais internetu bei tam tikrais atvejais e, galimybėmtis tam tikrų priemonių. Kalbant apie apriepties taikymą, pasiūlymo apriepties lauką, patiktos geresnės brokerių ir tarpininkų apibrieštis, taip pat dėl e, patik, patikslintas duslintuvų, pavyzdžiui, naudojimas. Tačiau duslintuvų naudojimas, kaip jau pasaky, buvo sakyta, neturi būti priskirtas prie pagrindinių sudėdamųjų dalių, tai tai yra priedas ir jis turėtų būti priskirtas kitai sudėdamųjų dalių kategorijai ir taip pat turėtų būti jo numatęs privalomas jo žymėjimas. Bentrai bruožais atsarginių dalių ir pagrindinių sudėdamuojų dalių apibrieštis yra geros, tačiau tai, e, tai ypač aktualu kalbant apie e, neteisėtą prekybą ginklais. A, toliau Kai kurie straipsniai susilaukia ypač e, e, plataus aptarimo, pavyzdžiui, dėl e, ginklų muziejų ir, ko, ir kolekcininkų turimų ginklų. Šie pasiūlymai nukreipti ne prieš juos, bet tai siekis užtikrinti didesnį visuomenės saugumą ir pasiekti, kad tose, tais atvejais, kai egzistuoja neteisėtų ginklų atsargos, kad Tai tie tokie atvejai būtų reglamentuojami. Toliau, kultūrinės ir istorinės vertės objektai. E, svarbu, kad tokie ginklai būtų pakankamai saugus, kad jų laikymas ir naudojimas būtų aiškiai apibrieštas ir kad būtų išvengta e, nesąmoningo ar sąmoningo tų ginklų e, keitimo siekiant juos pritaikyti neteisėtiems tikslams. Taip pat dėl kultūrinių ir istorinių priežasčių, e, dėl, pavyzdžiui, kalbant apie e, ginklų kolekcijas, e, reikia pateikti tikslesnės įbrėžtis ir parengti tikslesnės nuostatas e, dėl tokių ginklų e, laikymo. Dėl dezaktyvuotų ginklų direktyvos nuostatos kai kuriais atvejais netitinka vienos kitų. E, taikymo, apriepties rytis yra gera, geras dalykas, bet e, mums, mums nesvarbu, kodėl dezaktyvuoti ginklai priskiriami tai pačiai kategorijai, kaip, kaip ir nedezaktyvuoti. Taip pat e, naujos nuostatos yra nepakankamos. Šiuo klausimu todėl jas reikėtų sustiprinti. Alternatyva būtų reikėtų A kategorijai priskirti tik tai tuos dezaktyvuotus ginklus, kurie neaptarti direktyvoje, jeigu jie buvo dezaktyvuoti prieš reglamento įsigaliojimo datą ir jeigu jie atitinka visus dezaktyvavimo reikalavimus pagal A straipsnio pirmą punktą bet kokiu atveju būtina užtikrinti dezaktyvuotų ginklų atsekamumą. E, ir juos priskirti bent jau C kategorijos ginklams. Kitas labai plačiai komentuojamas aspektas pusiau automatiniai ginklai, kuriuos įsigyja civiliai asmenys ir kurie primena automatinius ginklus. E, leidimų aspektas, tai yra svarbiausias dalykas E, leidimas išduodamas tam tikram ginklui. Taip pat reikia e, pažymėti, kad apibrėžtis kai kuriais atvejais patiktos apibrėžtis yra ribotos ir sunkiai, taiky, sunkiai pritaikomos. E, kad jis sunku subjektyvių vertinimų nustatyti, ar konkretus ginklas yra e, pusiau automatinis ginklas. Tai A7 ginklo kategorijos ginklai atrodo tampa nekontroliuojami e, viešų institucijų. Taip įvyko, pavyzdžiui, Belgijoje po to, kai 2006 pakeisti šalies įstatymai. Todėl dar iškyla klausimas, kokiu būdu įvyksta pakeičiama kategorija iš vienos, kokiu būdu ginklas priskiriamas kitai. Ir kaip tai atsiliepia piliečių saugumui Europos Sąjungoje. Jeigu mūsų siekis e, ypač reglamentuoti sportinius ir medžioklės ginklus, tai tikslas pasiektas. Tačiau, kalbant apie neteisėtai laikomus ginklus, yra kai kurių praktikos pavyzdžių, kaip e, e tose automatiniai ginklai paverčiami automatiniais. Čia reikia pasitelkti e, e bendrasias visuotinai taikytinas nuostatas ir, ir kriterijus, kurių pagrindų nustatoma. Tai koks yra ginklas. Taip pat e, tokių, žinome tokių, nemažai tokių atvejų e, būtina turėti, tai būtina steigti instituciją, vieną instituciją, kuri būtų už tai atsakinga, panašiai kaip, pavyzdžiui, Junktinėse valstijose egzistuoja viena struktūra atsakinga už šios klausimus. E, ginklų spirkimas, e, pardavimas ir įsigijimas internete. E, tokius, tokią prekybą sunku kontroliuoti, ji dažnai vyksta už įstatymo ribų. Taip pat būtina užtikrinti viešumą tokių sandorių. To reikalavome, tačiau to nepakanka tos priemonės poveikis nebus apčiuopiamas, jeigu ne, ne, nebus įvesta griežta nuotolinių pirkimų kontrolė, kuomet įsigijamas, kuomet sandoris pirkimo vykdomas už es ribų. Ginklai, kurie draudžiami, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, nežiūrint į nieką vis tiek atsiranda e, Europos Sąjungos teritorijoje. Uh, ginklai, nu, kuriuos nusiperka už ES ribų ES piliečiai, turi būti tikrinami ir taip pat būtina e, įgyti e, leidimą tokiam ginklui. Nekalbame apie tai, kad kontrolė turi būti įvesta vien kontrolės tikslais bet bandome užpildyti e, egzistuojančią spragą ir užkirsti sąsajas tarp legalaus ir nelegalaus pasaulio. Garsiniais ginklai, pavyzdžiui, signaliniai ginklai, prieš kurį laiką, prieš keletą metų buvo ne, e, neapriepta spraga. E, bet būtina pri, pasiūlyti tokias teisinės priemonės, kur, kad, e, e, mm, kad blogų ketinimų turinti žmonės negalėtų pasinaudoti spragomis. Ir tuo baigiu. So, taigi, dabar laikas padiskutuoti. 20 minučių. Ana Marija Karatsa Bilt. Virginia Rossier, Sergio Cofferati, Mylene Trzynski on the list, but because I'm the rapporteur, I'm going to ask them. Kadangi aš esu pranešėja, tai eh, aš kontroliuosiu kalbėtojų sąrašą. Jeigu kas norit pasisakyti, tai prašom duokit ženklą. Aš eh, galiu paklausti pirmiausia, pirmojo pranešėjo. Nelabai supratau, ką jūs sakėt apie registro atsekamumą. Aš suprantu, kad kiekviena valstybė turi turėti savo ženklinimo sistemą. Ir registrais e, apie ginklų ženklinimą yra keičiamasi. Ar jūs norit pasakyti, kad tas informacijos keitimasis nepasiteisina, ar tiesiog jis nėra vykdomas taip, kaip reikėtų? Toks būtų mano pirmas klausimas. Antras klausimas dėl muziejų. Aš visiškai suprantu, ką jūs norėjote pasakyti. Aš suprantu e, kolekcionuotojų reikšmę. Pone Silves, jūs paminėjote, e, kad e, turėtų būti pažymėta kiekviena, kiekvieno ginklo esminė dalis. Kiek aš suprantu, teisės akte yra reikalaujama paženklinti kiekvieną sudedamąją dalį akivaizdžiai. Tokie mano klausimai, bet aš leisiu kolegų, kolegoms dar suteikti klausimus ir tada ekspertai pasakys, nes kitaip laiko neužteks. Ana Marija. The... Ačiū, Viki. Aš esu EPP IMKO komiteto šešėlinė pranešė ir labai džiaugiuosi dalyvaudama šiame klausime, nes aš gaunu esminės informacijos apie tai, kas mums reikalinga. Mums reikia ekspertų patirties, ekspertų žinių. Uh, E, ponas Imbai kalbėjo apie muziejus ir kolekcionierius. Aš norėčiau paklausti, e, atsižvelgdama į tai, ką sakė ponas Poitevin, e, dėl saugumo. Ar turite kokių atvejų, kai kolekcionierių ginklai ar muziejų ginklai buvo paversti nelegaliais arba panaudoti ne taip, kaip reikia? Ar jūs manote, kad muziejų ar viešųjų kolekcijų saugumas yra pakankamas, adekvatus? Aš esu tarptų iš tų žmonių, kurie sako, kad A kategorijos ginklų uždraudimas muziejuose yra perlenktakimas lasdos, aš visiškai sutinku su to, ką jūs sakate, bet vis tik norėčiau geriau viską suprasti. O dar, o kaip yra su privačiomis kolekcijomis? Apie kokius ginklų kiekius mes čia kalbame. Pono Silvės norėčiau geriau paklausti apie įgyvendinimą. Jūs savo kalboje uh, sutelkė dėmesį į tai, kad nereikia daugiau taisyklių, bet reikia geriau įgyvendinti tai, kas yra priimta jungtinių tautų šaunamųjų ginklų nuostatas. Ar jūs galėtumėt įvardinti, kokios yra didžiausios įgyvendinimo problemos? Kam jūs skirtume daugiausia dėmesio? O ponui Poitevon, štai ką norėčiau pasakyti, uh, vadinamo nuotolinio pardavimo problema nesutinku su jūsų vertinimu, bet aš pasitikiu jūsų patirtimi. Kodėl jūs manot, kad pardavimą per atstumą reikėtų uždrausti? E, juodasis internetas jau dabar egzistuoja. Internetu pirkti per tą vadinamą darknet, juodai tinklą, yra jau dabar nelegalu. Bet čia mes kalbam apie pirkėjus ir pardavėjus, kurie turi licenciją pirkti ir parduoti. Taigi, kodėl mes turėtume uždrausti tokią prekybą? Uh, tai yra tam tikra prekybos rūšis. Jis moks žmonėms, kurie gyvena kaimo teritorijose, kaip nelegaliai tą būtų galima panaudoti. Ši direktyva yra skirta legaliai, legaliems ginklams, legaliems ginklų savininkams, o iš jūsų pasisakymą aš nelabai suprantu, kokie yra pagrindiniai prioritetai, e, ko reikėtų vengti kalbant apie žmonės, kurie tos ginklus naudoja. Kada jie būtų pradėti naudoti nelegaliai? Iš jūsų išdėstytų argumentų gal aš ne viską supratau, bet aš norėčiau tikrai sužinoti daugiau. Ačiū. Um, Jussi Halawaho. Thank you, Chairman. Uh, the Commission proposal includes a Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos pasiūlyme yra sakoma, kad visiškai turi būti draudžiama už, naudoti visiškai automatinius arba A kategorijos ginklus. Dabartinėse teisės aktuose yra numatyta draudimo taisyklė, bet yra taiskomos išlygos kolekcionieriams ir autorizuotiems muziejams. Mes kalbame apie privačią teisę, tai turima e, tur, privatų teisiškai turimą turtą, kuris turi istorinės vertės. Toks uh, draudimas atgalinė data turi būti labai tvirtai pagrystas. Netgi jeigu draudimas nebus taikomas atgalinė data, jis gali nužudyti legalią rinką ir kolekciniai ginklai praras savo vertę. Komisija daug kartų yra sakiusi, kad ginklų kolekcionieriai yra nelegalių ginklų šaltinis. Aš manau, kad toks pareiškimas yra įžeidžiantis, nebent jūs turite skaičių ir statistikos, kurie tai patvirtintų. Mano valstybėje, Suomijoje, yra labai daug legalių automatinių ginklų privačiose kolekcijose. Paprastai tai yra antro pasaulinio karo automatiniai arba pusiautomatiniai ginklai. Pagal mūsų nacionalinės institucijas tie legaliai e, turimi ginklai niekada nebuvo panaudoti neteisėtai. Todėl mano klausimas būtų toks. Ar paprastai išnekant, e, teisėti kolekciniai ginklai yra problema Europoje? Ar nėra taip, kad komisija bando suremontuoti nesugedusi objektą? Lysi Jakonsari. Kiitoksia. Ačiū. Vienas iš jūsų ekspertai sakėte, kad diskusija dėl šios direktyvos buvo minimalistinė. Aš neprisimenu jokios kitos direktyvos, dėl kurios būtų buvę tiek daug diskutuota šiame etape. Ir aš galiu tik padėkoti pranešėjai Vicky Ford už kantrybę. Ji įsigilino į daugelį iškeltų problemų. Direktyvos tikslas - užkirsti kelią organizuotų nusikalstamumo plitimui ir nelegalių ginklų kontrabandai. Be abejo, tai labai svarbus tikslas. O aš iš ekspertų norėčiau sužinoti, ar nebus įvertinta skirtinga valstybių narių specifika ir skirtingi specifiniai sprendimai reikalingi. E, galėčiau e, pateikti ir mano kolegos Jose Halal pavyzdį. Aišku, direktyva neturi E, valstybės gynybinėms sistemams trukdyti. Bet jeigu, pavyzdžiui, Suomijos atveju nebus įvertintas faktas, kad e, Suomijos gynybos sistema yra labai plataus tipo, ji apima visą eilę rezervę esančių žmonių, labai didelį kiekį rezervę esančių žmonių ir tokiu būdu ta gynybinė sistema yra patikima. Komisijos pasiūlymas ir jo pirmasis priedas įvardinantis šaunamųjų ginklų kategorijas ir įvedantis draudžiamų ginklų kategoriją gali Suomijoje sukelti tokią padėtį, kad e, gynybos sistema bus, gynybos sistemai bus pakengta. Tikiuosi, kad jūs mūsų suprantate, galbūt tai skamba kaip nedidelė detalė, bet aš man, viliuosi, kad jūs suprasite, ką mes norim pasakyti. Jeigu jūs būtume gerai pažįstate kai kurių valstybių e, kaimus, kaimo teritorijas, tai turbūt žinot, kad neretai jauni žmonės, net jaunesni už nieko 18 metų, e, laisvalaikiu medžioja. Tai yra tarsi hobis. Tokią galimybę turim ir toliau palikti. Nereikia nustatyti 18 metų ribos, kuri neleistų 16-17 metų jaunuoliams eiti medžioti. Bendrai, aš manau, turėtų būti galima pasiekti gerą rezultatą ir problemos, kurios yra sprendžiamos mūsų komitete, bus deramai įvertintos komisija ir komisija parengs labai konstruktyvę poziciją. Ačiū. Virginie Rozier. Virginie Rozier. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kalbėjusiesiems už suteiktą plačią informaciją ir tai mane privertė daug ką apsvarstyti. Mes kartais neteisingomis idėjomis vadovaudamiesi E, padaliname rinkai legalę ir nelegalę. Ir neretai visiškai teisėti ginklai gali patekti į nusikaltelių rankas ir neretai taip atsitinka. Žinoma, kai kurie legaliai įsigyti ginklai yra panaudoti nusikaltamai veiklai, ypač e, pastarųjų metų, pastarųjų mėnesių teroristiniuose įvykiuose. Ir e, kyla klausimų vis tik tai dėl e, teisėto legalaus ginklų naudojimo tarp nenusikalstamų asmenų. E, daug kas iš pasisakiusiųjų minėjo, kad e, turi būti įvertinta valstybių specifika, turi būti įvertintos muziejų kolekcijos reikmės ir vienas iš svarbių dalykų yra užtikrinti senovinių ginklų atsekamumą. Ypač tais atvejais, kai e, tokie ginklai yra panaudojami galbūt nusikalstamoje veikloje, nusikalstamame kontekste. Man atrodo, kad e, senosios direktyvos nuostatos buvo pakankamai geros. Kitas klausimas dėl atsekamumo. Kaip sakė Viki, mane nustebino tai, kad e, atsekamumas būtų užtikrinamas pažymint tik vieną uh, E, ginklo dalį. Tai prieštarautų pagrindinėms apibrieštims e, kurios e, nustato, kas yra pavojingas ginklas, kurios ginklo dalys yra pavojingos. Aš norėčiau paklausti kalbėjusiųjų apie ginklo atsekamumą, ar jums tokia padėtis netrodo keista? Sergio Koferati. Sergio Koferati. Grazie, Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju gerbiami pranešėjai ir ačiū svečiams, kurie pateikė papildomos informacijos. E, ji labai naudinga mums vertinant padėtį. Porą labai svarbių klausimų pateiksiu. kad e, iš jūsų gautus atsakymus teisėjų foros darbę galėsime panaudoti. Pirmasis klausimas dėl kolekcijų. Daug kas sako, kad kolekcionieriai yra atskiras pasaulis ir jiems reikia ypatingų išimčių. Aš puikiai žinau, kas yra muziejus, tačiau ES nuostatos, kurios apibrėžia kolekcijų ir kolekcionierių e, tipą, E, labai netitinka, labai skiriasi tarp valstybių narių, todėl būtų neįmanoma sukurti išimčių, e, kai teisinė bazė tokia e, įvairi. Prieš sukuriant išimtis reikia suvienodinti sąlygas ir paskui tų suvienodytų sąlygų pagrindų galima siekti išimčių. Aš suprantu, kad tai yra pagrindinis uždavinys, bet aš norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Kaip mes galime uh, užtikrinti nuostatų vienodumą, nes dabar jos labai smarkiai skiriasi nuo vienos valstybės į kitą einant. Kitas klausimas dėl internetinės prekybos. Aš labai skeptiškai vertinu galimybę sukurti nuostatą, kuri leistų internetinę prekybą. Aiškiai pasakykime, internetinė prekyba gali egzistuoti, jeigu užtikrinamas atsekamumas ir tikrinimas, nes kitaip mes susidursime su pavojumi, kad e, anomalijų visokiausių atsiras rinkoje. Ir iš e, to prie, tą mūsų priimamą teisės priemonę pasinaudojus, turbūt anomalijų, tos anomalijos taptų dar drastiškesnės. Neseniai buvo priimtas sprendimas dėl, ginklų, dėl leidimų ginklams išdavimo. Aš nežinau, ar tas priimtas reglamentas iš tiesų pasiteisina, ar iš tiesų e, dezaktyvavimas yra grįžtamasis procesas. Jeigu ne, tada reikia atskiros nuostatos dėl dezaktyvavimo kontrolės. Ginklo dezaktyvavimas turėtų būti tikrinamas kompetitingų institucijų. Taigi tokie mano klausimai dabar jums. Išklausius jūsų pasisakymą, aš dabar lauksiu jūsų atsakymų. Marlin kalbės toliau, bet prieš tai dar vieną mintį norėčiau išsakyti apie tai, ką jūs ką tik pasakėte. Kai kurie prancūzakalbiai e, pranešėjų kalbėjo, vartojo terminą neutralizacija, turėdami galvoje dezaktyvavimą. Man anglakalbiai Dezaktyvavimas reiškia e, negrįžtamą sunaikinimą. Prancūzakalbiai, man atrodo, vartoja terminą neutralizavimas. Man atrodo, kad kartais iškyla tokių kalbinių skirtumų. E, kai prancūzai kalba apie neutralizavimą, turbūt turi galvoje vienos detalės išėmimą, kurią paskui bus galima atgal įdėti. Bet būkim, kalbėkim čia labai aiškiai, čia kalbama apie teisinę bazę. Dezaktyvavimas reiškia sunaikinti visiems laikams. Taip, prancūzakalbiai tai kartais turbūt įvardina kaip neutralizacija. Ar aš, aš manau, kad aš teisingai supratau lingvistinius skirtumus, bet visi dabar kartu stengiamės e, panaikinti terminų skirtumus ir norime, kad, norime, kad prancūziškas žodis neutralizacija reikštų galutinį sunaikinimą. Mali, ačiū ponė pirmininkė. Aš norėjau sugrįžti būtent prie neutralizacijos. Gerai, kad jūs padarė tokią įžangą. Ir aš norėjau paklausti būtent e, ekspertų, e, kad jie paaiškintų, ar neutralizacija priliksta visišką sunaikinimą, kalbant apie vienos ar kitos rūšies ginklus. E, gerbiami ponai, aš Jums dėkuoju už visą suteiktą tikslį informaciją. Pirmiausia, ponė Impė, visiškai sutinku su to, ką Jūs sakėte dėl muziejų ir kolekcionierių. Aš manau, kad ginklai E, yra muziejų gyvybės dalis ir jie turi likti muziejuose, tokie kokie yra dabar. Ir tai yra mūsų istorijos, ginkluotos ar neginkluotos dalis, ir tai yra labai svarbi mokslinė informacija ateičiai kolekcionieriams. Aš manau, kad užtenka nacionalinių teisės aktų, kad galėtumėm uh, uh, sureguliuoti kolekcionierių veiklą. Pone Silvis, man šiek tiek e, vertimas buvo neaiškus. Jūs savo kalbos pradžioje paminėjote kai kurios skaičius, gal galėtumėte juos dar kartą paminėti, nes aš tiesiog nespėjau jų pasižymėti. Labai ačiū. Dabar grįžtam prie neutralizacijos, nebeteiksiu kito klausimo. Ir dar turiu klausimą ponui Filip Noblė. Jūs e, kalbėjote apie teroristinius išpolius Prancūzijoje. Dėje, jie įvyko per pastarosius mėnesius, per pastarosius e, metus. Ir jūs sakėte, kad e, galėjo būti panaudoti senoviniai ginklai. Aš labai nustebau išgirdusi, e, kad e, jūs kalbėjote apie laisvos priekybos sunkumus Europoje. Gal galėtumėt pateikti detalių, koks yra ginklo gyvenimo ciklas, kaip jis, kuris yra sukurtas, kuris, kaip jis patenka į Prancūziją ir kitas Europos dalis. Ir dar vienas klausimas visiems ekspertams. Ar jūs vertinote e, finansinius nuostolius ar papildomus kaštus, e, kuriuos sukurs šis ES teisės aktas visiems subjektams susijusiems su ginklavimosi pasauliu. Ačiū. Christian Fjellneris. Kaip visada, Europos komisija atvėrė tarsi Pandoros dėžę ir mums kilo labai daug klausimų. Netgi buvo tokių, kurie sakė, kad nereikia remontuoti to, kas nėra sugedęs. Aš žiūrėjau į komisijos poveikio vertinimą ir manau, kad ten yra dar daugiau naudingos informacijos ir pateiksiu du klausimus. Pirmiausia, aš, kai kalbam apie pusiau automatinius ginklus, norėčiau pasakyti, kad jie yra panašus į automatinius. Apie kokį kiekį ginklų mes Europoje kalbam bendrai, kiek yra tokių ginklų. Aš suprantu, kad toks vertinimas bus subjektivus ir galbūt bus sunku jį išanalizuoti, bet gal apytikslius skaičius, kokius turite, jeigu norim kažką uždrausti, tai būtų gerai sužinoti, kiek jų bus uždrausta. Ir antras mano klausimas būtų toks, jeigu mes e, atimsime tuos ginklus, Tai aš suprantu, kad reikės žmonėms sumokėti kompensacijas, nes tai yra jų turtas. Kokia yra tų ginklų vertė? Kiek tai kainuos, jeigu mes turėsim e, kompensuoti e, patirtus nuostolius ginklų turėtojams? Taigi kokia yra jų vertė? Ir paskutinis klausimas. Aš labai ieškau statistikos apie tai, kiek nusikaltimų yra įvykdyta panaudojus E, legalius e, e, pusiautomatinius ginklus, pavyzdžiui, kurie buvo iš naujo surinkti, sakykime. Ar kas nors galėtų pateikti skaičių, kad galėtumėm suvokti, koks yra problemos mastas, nes labai sunku kurti teisės aktus, neturint tokių pamatinių faktų, aš turiu pasakyti. Ačiū. Labai ačiū. Pirmiausia, keturis kalbėjusios jūs kreipėsi, bet turbūt bus paskui dar klausimų. E, paskutinieji klausimai, kuriuos girdėjome, turbūt yra labiau skirti komisijai, mūsų klausimo pabaigoje pakalbės. O dabar aš kaip tik uh, mačiau žinutę, kad Bruselio policija uh, kaip tik atliko reidą viename gyvenamųjų namų ryšium su Paryžiaus išpoliais ir uh, buvo susišaudimas ir visi žinome kaip svarbu užtikrinti, kad kova su terorizmu tęstusi. Tuo pat metu mes norime užtikrinti, kad e, įstatymų besilaikantis piliečiai jau susisaugus. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Gal tą pačią tvarką? E, ponas Nobel pirmiausia. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas. Aš norėčiau patikslinti jūs dėl neutralizacijos termino. Prancūziškai neutralizacija prilyksta dezaktyvacijai angliškai. Taigi neutralizacija yra negryžtamas galutinis procesas, baigtinis procesas. Aš, kiek prisimenu kolega, kiek žinau, kolega Stasen kalbės irgi apie neutralizaciją, bet mes niekad neturim uh, tobulai įgyvendinama. Mes siekime, kad neutralizacija priliktų visiškam ginklų sunaikinimui, bet ne visuomet tai buvo. Mes žinome, kad buvo Prancūzijoje per keletą išpulių. E, neutralizuoti ginklai buvo pakoreguoti, pakeisti ir jie tarnavo e, tam tikra, tiems tikslams. E, taigi tiek aš norėjau pasakyti dėl neutralizacijos. Dėl atsiekamumo buvo pateikta nemažai klausimų. Akivaizdu, kad mums, policijos pareigoms, atsiekamumas yra labai rimta problema, kadangi visuomet iškyla daugybė problemų. Visi ginklai, viskaitant, sakykime, karinius ginklus, e, yra neženklinami dėl direktyvos išimties. Ir jeigu jie yra dezaktyvuojami, jie e, ne, nebėra užregistruojami, e, jie dinksta iš e, jokių legalių registrų ir todėl atsiekamumas tampa nebeįmanomas. Dėl atsiekamumo taip pat buvo pateikta daugiau klausimų, gal aš pats neaiškiai kalbėjau, bet šis klausimas yra gana sudėtingas. Nuo 2008 metų, kai buvo peržiūrėta direktyva, yra sukurta informacinė technologijų sistema, kuri leidžia atsekti valstybės viduje ginklus. Bet problema yra ta, kaip perduoti tą informaciją į kitas ES valstybės. Gali būti, kad ginklas yra nusipirktas asmens, kuris persikraustė į kitą e, valstybę. Ir tas ginklas, kuris yra gytas užsienyje, gali būti čia panaudojamas. Jis nebus e, įtrauktas į valstybės, kurioje jis buvo panaudotas nacionalinius registrus. Ir e, yra valstybių, kuriuose registrai yra labai geri, tačiau ginklas, kuris yra išvežamas iš valstybės ir įvežamas į kitą valstybę, būna nebesusekamas. Dabar e, perdavimas informacijos tarptautiniu mastu vyksta popieriniu pavydalu. E, kas tame popieriuje parašyta? Valstybė išdavusi leidimą E, išduoda taip pat ir leidimą tą daiktą išvežti. O tas žmogu, žmogus, kuris įsigyja e, ginklą, turi turėti tą popierinį leidimą. Taigi mes tiksliai ir nežinome, koks ginklas išvažiuoja iš valstybės, kurioje jis buvo nuspėtas ir koks jis pateks į naują valstybę. Taip pat nėra ryšio tarp tų dviejų valstybių nacionalinių registrų. Tai yra atsekamumo didelė spraga ir taip ginklai dinksta. Uh, ES viduje. Mes norime tą spragą panaikinti. Tarp kitko, tai yra tema, kuri taip pat egzistuoja, egzistavo dar prieš Madrido išpolius, kai kalbėjome apie sprogmenis tada. Toliau ponas Impi apie muziejus. Ačiū. Taip, visa eilė klausimų pateikta. Pirmiausia, koks yra santykis tarp privačių kolekcionierių ir muziejų korekcijų. Svarbiausia pasakyti, kad šiandien kalbame apie objektus, kurie yra mūsų kultūrinio paveldo dalis, nepriklausomai nuo to, kam jie priklauso dabar. Muziejų kolekcijos yra sukurtos beveik išskirtinai tik iš privačių kolekcijų. Ir jeigu jūs manote, kad muziejų valst... kolekcijos yra valstybinės, visuomeninės, ir privatus asmenys negali prisidėti, prie labai klystate. Buvo pateiktas klausimas, ar yra panaudota e, muziejinių ginklų, kurie galbūt buvo pavokti e, nusikalstamis tikslams. Kiek aš žinau, tokių atvejų nėra buvę. Ar muziejų saugumas yra pakankamas? Aš galiu kalbėti pirmiausia apie Angliją, Jungtinę karalystę. Mano atsakymas būtų toks. Taip, mūsų nuomonės saugumas yra adekvatus mes neparduodame ginklų iš savo kolekcijos, jūs negalite nusipirkti kultūrinio paveldo iš e, karališkojo ginklų muziejaus kolekcijos fizinis saugumas yra labai geras, e, labai ribojamas patekimas prie tų pastatų ir sandėlių, stendai yra labai griežtai saugomi, e, saugumo priemonės e, užtikriname ir ribodami asmenų, kurie gali prieiti prie tų ginklų sąrašą jeigu kažkas dinktų, mes labai greitai žinotumėm, nes yra labai griežtas registras, iš kur kyla mūsų įsigijamų ginklų, iš kur kyla mūsų įsigijami ginklai. Mes labai didžiai e, studijuojame jų kilmę ir jeigu kažkas yra neaišku, mes tų ginklų neperkame. Privačių kolekcijų saugumas Anglijoje A kategorijos ginklai Anglijoje jau kurį laiką neleidžiami privatiems savininkams. Tačiau Europos Junktinės karalystės ir Anglijos licencijos e, privatiems asmenims yra išduodamos pagal labai griežtus reikalavimus. Aš manau, kad tai yra pagrysta. Buvo pateiktas klausimas, ar direktyvos išimtis muziejams e, nebus lazdos perlenkimas. Aš nemanau taip. Direktyvos išimtis be abejo neleistų muziejams netaikyti e, E, labai griežtos kontrolės, kuri jau yra nustatyta. Aš galiu kalbėti apie Angliją. Visi muziejai turi gauti muziejo akreditacijos licenciją, taip pat e, policijos licenciją. Ir manau, kad tokia apsauga yra pakankama. Kolekcionieriai, tai yra labai platus terminas, yra labai daug kolekcionieriaus apibrėžimų šiuo metu. Ir kai kurias iš jų galėčiau parekomenduoti, būtų naudinga jums susipažinti. Bet Taip pat aš norėčiau, atsakydamas jūsų klausimą, pasakyti, kad visai gali būti, jog egzistuoja, jog yra reikalingas kolekcionieriaus bendras apibrėžimas visoje Europos Sąjungoje. Lygiai taip pat turėtų būti suderintos uh, sąlygos tų ginklų laikymui ir turėjimui ir nešiojimui bei saugojimui. Ir paskutinis klausimas dėl aktyvavimo uh, kaštų. Mūsų karališkasis ginklų muziejus ir karališkasis karo muziejus skaičiavome, kiek tai kainuotų. Mūsų kolekcijos, atsiprašau, kokia yra vertė mūsų kolekcijų. Mes savo kolekcijų niekad neparduodame ir mes jos vertės kaip ir kainos nežinotumėm, bet e, grinoji mūsų turimų ginklų vertė yra apie 10 milijonų svarų. Thank you very much, Madam Chair. So. Maurio Silvis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl esminių svarbiausių ginklo dalių ženklinimo. Kaip jau sakiau, uh, kaip jau sakiau, tai dabar pagal direktyvą ženklinamos uh, surinkto ginklo svarbiausios dalys, esminės dalys ir kurias sunaikinus ar išėmus ginklas pasidaro nebenaudojamas. Toliau kita pastraipa to paties straipsnio, sakanti, kad visos esminės dalys turėtų būti ženklinamos ir vėlgi išduodami leidimai norint jas parduoti. Ką tai reiškia konkrečiai? Jeigu dabar sunaikinama kokia nors esminė dalis iš to surinkto ginklo, tai ją tada reikia pakeisti kitą esminę dalimi, kuri šiaip jau e, paženklinta ir tam reikia leidimo. Ir todėl galima kalbėti apie atitikti. Tai yra čia iš tikrųjų už, užkertant kelią neženklintoms esminėms dalims. Tai viena. O antra, nebereikia tada jau biurokratinių žingsnių tam, kad vėlgi čia nereikėtų daug veiksmų daryti susijusių su tuo pačiu ginklu. O e, vėlgi dar daugiau komisijos pasiūlymas teisingas, kadangi komisija siūlo suvienodinti šią sistemą ES lygių tam, kad visi ginklų gamintojai, tam, kad visi importuoti ginklai, kad būtų ženklinamos tos pačios esminės svarbiausios dalys ir tokiu būdu tada išvengsim tos įvairovės, kad vienoje valstybėje ženklinamos vienos dalys, kitos, kitose kitos ir galiausia ginklai atsiduria nusikaltelių rankose. Tad vėlgi komisijos pasiūlymas e, tiesiog ženklinti tas pačias e, esminės e, svarbiausias ginklo dalis yra teisingas. Atrodo, paaiškinau. Tikiuosi. Taip, dar, e, taip, jūs atsakėt, ponas Potva. Dar buvo vienas klausimas, atsiprašau, į kurį norėjau atsakyti. Pone Koraca Bild paklausė pateikti pavyzdžių. Ką manom apie vėlgi ES, e, tiksliau suvienodinimą tam tikrų nacionalinio lygio įstatymų. Taip, bet yra jau galimybių, antai komisija turi galimybę tikrinti, kaip, e, kaip e, taikoma, kaip laikomas įgyvendinta direktyva. Ir todėl jau tuo pagrindu uh, galima iš tikrųjų suvienodinti daugmaž sistemą, suderinti sistemą, kad būtų galima užpildyti spragas. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Antai mes kalbėjom apie dezaktyvavimą. Tai dezaktyvavimas jau tam tikrose šalyse, kaip e, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, e, tinkamai atliekamas, bet ne pagal bendrą tam tikrą standartą, bet tiesiog skirtingais būdais, tačiau pasiek, jos, jos pasiekia to šalis gerą tą patį rezultatą. Aišku, e, galima, sakykime, kalbėti apie tam tikrą sertifikatų išdavimą, sertifikatų apie e, ginklą. Tai, e, tais atvejais sertifikatas patvirtina, kad ginklas dezaktyvuotas, sertifikatus galėtų išduoti tokie vadinamieji tam tikros įstaigos Antai e, Vokietijoje, e, Italijoje mes jau gaminam signalinius ginklus, kurių nebegalima jau gražinti į buvusią padėtį. Nes jeigu jie būtų transformuojami į kažkokį ginklą, tai jie susproktų ir bet kuriuo atveju būtų juos labai e, sudėtinga tiesiog transformuoti dėl tam tikrų jų detalių ypatumų. Ponas Koferati, klausė irgi apie dezaktyvavimą. Tai mano manimų tikrai būtų gerai numatyti tam tikrą sertifikavimo tarnybą, tiesiog kuri tvirtintų, jog e, dezaktyvuoti ginklai yra saugus, jie tikrai dezaktyvuoti, nebegrįžtamai. Toliau, dėl tam tikrų duomenų apie sektorių pirmininkė nutraukė, tai gal tada kitas kalbėtojas galės e, toliau atsakyti į klausimus. O dėl duomenų, tai visi duomenys, e, visa tai, kas buvo pasakyta, dabar jau galėsite rasti IMKO tinklalapyje. Ar taip? Taip. Tad prašom, teskite. Ačiū. Ir toliau vėl jau mes vėluojam 25 minutės. Ir dabar žodį suteiksiu kitam prelegentui Jean-Luc Stasinui, Belgijos Proofmaster. Oh, um, Mr. Potvin wanted to come back in with some questions. Ne, dar ponas Potvin. Platva norėtų atsakyti į keletą klausimų. Prašom, dvi minutės jums skirsiu. Ačiū. Labai trumpai. Dėl keleto dalykų paminėtų ypač interneto priekyba, kolekcionierių, kolekcijų situacija. Čia nereikėtų pamiršti štai ko, kad mes turėtume aiškiai atskirti legalę ir nelegalę sritis nes, kaip jau buvo pateikta pavyzdžių, e, galima, e, galimi tokie atvejai, kada asmenys nusiteikia atlikti neteisėtą veiką, dažnai grėbėsi, sakykime, senoviškų ginklų ir panašiai, tad reikėtų, nu, šiaip jau, nepaisant tam tikrų sunkumų, mūsų kontrolės sistema gana gerai veikia, tačiau joje vis dėlto yra spragų. Ir vėlgi, kaip tik labai svarbu tiesiog nustatyti tas konkrečias spragas, e, kartu įstatymų spragas ir, ir atsižvelgti į tai direktyvos pasiūlyme. Labai kartu svarbu e, suderinti kolekcionierių padėtį, kol kas to nėra ES lygių ir kartu sąlygas nustatyti, kuriomis galima kaupti ginklų kolekcijas. Na, o iš ties e, galima papildyti direktyvos pasiūlymą. Tiesiog e, interneto elementu Tad manyčiau, priekybos, internetinės priekybos e, klausimas labai svarbus, nes e, dar ir dėl to, kad valstybių narių įstatymai labai skiriasi ir e, ginklai ar tam tikros dalis gali iš vienos A valstybės narės be sunkumų patekti į B valstybę narę ir tikrai e, tikimės, kad e, komisija e, reglamentuos internetinės prekybos klausimą. Na, o dabar dėl muziejų klausimo. Aš manyčiau, jeigu kitų valstybių muziejai galėtų pasinaudėti jungtinės karalystės pavyzdžių, turi, turiu galvoje kolekcijų sek, sek, apsaugą, tai tikrai būtų labai gerai. Toliau žodį suteiksiu Žanui Liukui Stasenui iš Belgijos e, policijos. Labadiena, labadiena, ponė pirmininkė. Aš kalbu Belgijos šaunamųjų ginklų išbandymų tarnybos e, vardu. Ir šiandien e, dabar pristatysiu kolegė, kolegė iš e, Belgijos e, federalinės policijos, e, kuri kūruoja neteisėtos ginklų prekybos klausimus. Ir dabar suteiksiu žodį kolegiai. Taip, iš tikrųjų per diskusijas iškilo toks klausimas, kas yra alarminis, įspėjamasis, signalinis ginklas, kas yra esminės ginklo dalys. Ir iš tikrųjų dabar prieš kelis, tiesiog kelias e, valandas už šimto kilometrų tiesiog vyko susišaudimas, policijos pareigūnas buvo sužeistas ir tokia mūsų e, tikrovė. Iš tikrųjų, mums labai svarbu nustatyti, iš kur ginklas e, ir kartu e, kokios jo svarbiausios dalis, kaip, koks ar įspėjamasis signalinis ginklas, kuris buvo transformuotas į automatinį ar pusiau automatinį. Tad vėlgi dabar, kaip sakiau, sužeistas policininkas dėja, ačiū Dievui, kad ne, ne, mm, ne šiaip civilinis e, asmuo, bet vėlgi į daugelį klausimų dar teks atsakyti su tuo incidentu susijusiu. Taip, dabar aš pakalbėsiu apie e, šaunamųjų ginklų kategorijas, apie automatinių, pusiau automatinių ir ginklų tuščiais šoviniais ir jų uh, dezaktyvavimą ar neutralizavimą, kaip mes sakom prancūziškai. Tad iš tikrųjų, kai kalbam apie dezaktyvavimą ar neutralizavimą, tai kalbam apie tam tikrus procesus, e, kurių tikslas paversti ginklą jau negryžtamai nebenaudojimu. Dabar keturios kategorijos ginklų yra ir labai svarbu kalbėti apie kolekcionierius labai svarbu numatyti specifinį statusą kolekcionieriams. Toks statusas tam tikrose valstybėse narėse yra ir jis jau pasiteisino. Taip, kolekci privatus kolekcionieriai, kartu e, muziejai veikiantis pagal viešąją e, teisę ir privačią teisę. E, tad juos reikėtų įtraukti į šios direktyvos taikymos rytį ir numatyti uh, E, tokiems kolekcionieriams e, platčiaja prasme, e, teisėtiems kolekcionieriams turėti ir įsigyti A kategorijos šaunamuosius ginklus. Ir tokie. Bet vėlgi šiuo atveju reikėtų nustatyti tam tikras sąlygas, sakykime, nustatant ten 20 metų laikotarpį. E, toliau reikėtų e, šiaip jau riboti bendrą e, kolekcijų ginklų, šaunamųjų ginklų skaičių, bet čia vėlgi yra tam tikrų skirtumų tarp privačių, viešų muziejų. Trečias pasiūlymas - reikėtų apriboti bendrą autom, visiškai automatinių ginklų skaičių, vėlgi čia atsižvelgiant į skirtumus tarp kolekcionierių, viešų ir privačių muziejų ypatumus. Ir ketvirta, reikėtų nustatyti griežtesnes e, automatinių ginklų saugojimo e, sąlygas e, ir čia turiu galvoje kartu jų esminės sudėdamasias dalis. Na ir dabar dar norėčiau pakalbėti e, apie ginklų kategorijas plačiau. Mes kalbėjom apie ginklų neutralizavimą ar dezaktyvavimą. Dabar to dezaktyvavimo, neutralizavimo tikslas tai padaryti negryžtamai, paversti ginklą nebepanaudojamu pagal pirminį tikslą. Tai čia ir yra iš tikrųjų, e, kalbam nuo 2016 metų e, nuo balandžio 8 dienos jau bus įvesta tam tikra minimali e, procedūra e, ir ta naujoji procedūra bus taikoma tik tai jau dezaktyvuotiems ginklams, tik tam tikromis sąlygomis. Na, o dabar E, kalbant apie ginklų dezaktyvavimą, tai numatomas e, kartu sertifikatų išdavimas, tokių ne, ne, ne klast, ne, negalimų klastoti sertifikatų išdavimas. Tad nuo 16 metų balandžio 8 dienos tokie dezaktyvuoti ginklai jau nebepateks į šios direktyvos taikymo sritį. Ar reikėtų, kad nepatekti? Bet kita vertus reikės ir toliau atsekti šituos ginklus ir tam reikia šiaip jau klasifikuoti tokius ginklus, juos tiesiog numatant bent jau D kategorijoje, o idealiausiu atveju bent jau C kategorijoje tuos ginklus pateikti, patalpinti. Toliau, pusiau automatiniai ginklai, kurie primena panašus į automatinius ginklus. Dabar čia civilių, civilių naudojami tokie pusiau automatiniai ginklai. Tai tokie ginklai yra pusiau automatiniai 30 cm to buožės e, ilgio ir kiti techni, kitos techninės detalės kartu yra su tuo susijusios. Na, o dabar e, tas panašumas į automatinius ginklus Tai čia kalbam apie visiškai subjektyvų kriterijų ir aišku tas panašumas į automatinius ginklus interpretuojamas įvairiai valstybėse narėse. Mes jau eksperimentavom su tokiais ginklais, tiksliau vėlgi išbandėm e, e, šitą kriterijų ir tiesiog atsisakėm e, minties, kad tas kriterijus naudingas, nes juo naudojantis kils visiškas chaosas per keliarius metus. Tad vėlgi tas chaosas, e, kuris kils dėl skirtingo interpretavimo, tai dėl jo, aišku, e, naudos gaus e, nusikaltelių pasaulis. Todėl galbūt būtų galima tiesiog reglamentuoti tą tam tikrą kitą esminę dalį, šaržior. Vėlgi šita dalis už, užtaiso dalį. Tai irgi gali būti tam tikrais atvejais e, esminė, esminė ginklo dalis ir tada vėl būtų galima lengvai atsekti. Antai, sakykime, karabinų karabinų tipo ginklus, čia vėlgi pagal tam tikrus e, apkabas ir tokiu būdu tada apkabos e, pajėgumai bus vienokie ir tokiu būdu e, tie užtaisai tada turės dėrėti su apkabų e, dydžiu ir, ir kartu čia galima kalbėti apie kitus esminius tam tikrus kriterijus. Tad e, vėlgi čia ir toliau keliami ir kiti reikalavimai. Serijos numeris e, atsekamumas. Toliau transformuoti e, automatiniai ginklai paversti pusiau automatiniais. Tai mes e, norėtume, kad tie ginklai ir toliau išliktų B kategorijoje su ta sąlyga, kad viešosios institucijos ar tam tikri autorizuoti asmenys pagal nacionalinius įstatymus galėtų ar gali e, būtent e, atlikti tokį ginklų transformavimą. Ir kad būtų kartu užtikrinamas to transformavimo negrižtamumas. Toliau, įspėjamieji ginklai. Manyčiau, čia reikėtų skirti štai ką. Reikėtų skirti kilmės, originalius įspėjamuosius ginklus ir, įspėjam, ir e, transformuotus įspėjamuosius ginklus. Originalus įspėjamieji ginklai, jų e, apibrieštis. Čia kalbama apie e, tokius ginklus, kurių tikslas ne tiesiog leisti kulkų, e, kietų kulkų ir panašiai, bet čia daugiau e, garsa jie sukuria ir kitus dalykus. Ir čia pas mus dabar CIP sukurta darbo grupė ES prašymų, kad toji grupė parengtų techninius kriterijus, Europos lygio kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vėlgi identifikuoti tokius originalius įspėjamosius ginklus. Pirmininkė nutraukė prelegentą, e, prelegentas sako, dar 30 sekundžių pakalbėsiu ir baigsiu. Toliau, e, transformuoti įspėjamieji ginklai, saliutiniai, garsiniai ginklai E, tokie, kurie naudojami, sakykime, kinematografijoje, te, teatre, tai tokie ginklai, kurie e, gali šaudyti tuščiais šovinim, šovinimis. Ir kol kas nėra numatyta e, to per transformavimo procedūros. Čia tiesiog visa paliekama valstybės narės ar autorizuoto asmens tiesiog nuožiūrai spręsti. Ir todėl ES turėtų pamastyti, ar nereikėtų nustatyti tokių ginklų e, transformavimo procedūros. Tad e, čia tie ginklai kol kas turėtų išlikti pirminėje toje kategorijoje ir, ir tam reikėtų, tie, kas gamina tokius ginklus, turėtų gauti E, turėtų gauti leidimus. Toliau kopi, ko, kop, kopijos ginklų. Tai čia vėlgi skaitau apibriežti tokių ginklų. Ir dar reikėtų patikslinti kai ką. Reikėtų pakoreguoti direktyvą, numatant, numatant E, kartu ne, e, ne vien tik tai šaunamuosius ginklus, bet ir ša, šaudin, šaudmenis ir, e, ir dalis. Antai A kategorijoje turėtų atsispindėti kartu ir šaudmenis. B kategorija - pusiau automatiniai ginklai ir užtaisai. C kategorija - šaudmenis ir dalis pagal, kuriems reikia leidimų ir D šaudmenis ir dalis. Ir paskutinė mintis, baigiu jau. Dabar dėl esminių svarbiausių ginklų e, dalių klausimo, nes čia apie tai buvo nemažai kalbama. Tad reikėtų e, atsižvelgti į CEP mūsų būtent reglamentavimo dokumentus. Tačiau vėlgi atsižvelgiant į, sakykime, tai, ar e, graištviniai yra šautuvai lygia vamžiai ir taip toliau. Pirmininkė, tai gal jūs galėtumėt visą tai, ką išdėstėt žodžiu, pateikti raštu mūsų komiteto nariams, ar tai būtų įmanoma. Taip, be jokių problemų. Labai ačiū. Taigi ir toliau išklausysime Filipo Segato kuris atstovauja medžioklės ir konservavimo asociacijų federacijų Europos Sąjungoje. Ačiū pirmininkai, aš kalbėsiu labai trump, kiek įmanoma trumpiau. Taigi aš atstovauju e, Europos Sąjungos medžioklės ir e, E, konservavimo asociacija, ji vienyje apie 7 milijonus medžiotojų mm, ir mes esame didžiausias interesuotų interesų grupė dalyvaujanti diskusijose dėl šio e, pasiūlymo, kadangi daugiausia buvo akcentuojama neteisėti nusikalstami aspektai. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl medžiotojams reikia e, ginklų, šunamųjų ginklų. Medžioklė yra ES sektorius, vertinamas 16 milijardų eurų. Mes taip pat rūpinamės ir e, buveinių, natūralių gyvūnų buveinių apsaugą, puoselėjame tradicijas, kurios turi gilę šaknis ir siemos su mūsų europiniu identitetu ir medžiotojai taip pat tiekia sveiko maisto, nes po medžioklės e, parsineša laimikį. Ir medžioklės populiarumas auga kai kuriuose šalise. Švedijoje, pavyzdžiui, 87 7 procentai gyventojų pritarė medžiokliai. Ir žmonės pasima, gauna leidimą medžioti, kad užtik, kad, kad patirtų artimesnį ryšį su gamta. Pa, prie pas, pasiūlymo. E, šis pasiūlyma, mes palaikome e, Europos komisijos sieki kovoti su terorizmu ir mes palaikome siūlymą kontroliuoti šaunamųjų ginklų įsigijimą ir atitinkamus apribojimus e, siejamus su jų laikymu, tai yra užtikrinti atsekamumą, taip pat tais atvejais, kai ginklas išvežamas iš vienos šalies į kitą, es visą tai suprantama. Tačiau noriu pažymėti, kad pa, pakeit, siūlymus dėl pakeitimų e, komisija šitų siūlymų nepagrindė poveikio vertinimo studiją. Todėl mes nežinome, kad būtų atlikta studija, kur būtų aptarti ir teisė, teisėtų, teisėtai šaunamą į ginklą naudojančių asmenų interesai. Mes taip pat atsakėme jūsų parengtą darbinį dokumentą ir visus jame išėsius klausimus ir pasiūlėme įgyvendinamų sprendimų. Nekartą esame akcentavę, kad šis pasiūlymas e, labai smarkiai atsilieps teisėtų mm, šaunamo ginklo naudotojų situacijai, nes numatomi įvairūs susiję reikalavimai, apie kuriuos šiandien nekalbame, bet tai tikrai atsilieps teisėtiems naudotojams. Ir komisija visada sakė, kad komisijos pasiūlymo, kad jos pasiūlymo tikslas nėra medžiotojai. Tikslinė grupė nėra medžiotojai, bet mes baiminamės, kad mes nukentėsime dėl šio pasiūlymo. Todėl Mes esame pasirengę dirbti, kad patobulintume tuos pakeitimus, kurie e, nesąmoningai, ne, ne, ne dėl to, kad jie tam būtent skirti atsilieps neigiamai medžiotojams. Tai nėra kalašnikovas, tai nėra medžiotojo ginklas, tai yra draudžiamas A kategorijos ginklas, automatinis ginklas. Bet kitose, kitokioms kategorijoms priskiriami šie medžiotojų ginklai, pusiau automatiniai e, ginklai, taip pat užtaisomi ginklai, dvi, dvi vamzdžiai e, šaunamieji ginklai, kurie priskiriami C kategorijai. Ir D kategorijai yra priskiriami skiriami tradiciniai klasikiniai lygiavamsdžiai e, medžiokliniai šautuvai. Tai problemos nekelia. Problemą kelia B7 šaunamieji ginklai, pusiau automatiniai ginklai, kurie yra numatyti civiliniam naudojimui, tačiau jie primena ginklus automatiniais, ginklus automatiniais mechanizmais. Apie tai visi kalba, bet pats Šis e, ginklas nėra populiarus e, medžiojimo, medžioklės ginklas. Kodėl mes e, jį rodome? Ne, mano parengtas animacinis vaizdas čia nes, nepasirodė, bet pagal pateiktą pasiūlymą šis pusiau automatinis šaunamasis ginklas, primenantis automatinį ginklą, bus priskirtinas A kategorijai dėl savo panašumo ir estetinio vaizdo Kasgi nutiks po to? A kategorijai bus priskirtas pusiau automatinio mechanizmo ginklas, kuris bus toks pat kaip kategorijos B, kategorijai B priskirtini ginklai. Tai yra pusiau automatinis ginklas bus draudžiamas ir bus ir nedraudžiamų ginklų. Todėl mus labai neramina šių ginklų ateitis juos vienis tas pats e, draudžiamas pusiau automatinis mechanizmas ir tikėtina, kad jie visi atsidurs draudžiamų ginklo kategorijoje ir išnyks iš medžio, medžioklinių ginklų kategorijos. Aš čia bandžiau paaiškinti, kodėl mes ypač akcentuojame šią ginklų kategoriją ir kodėl giname savo poziciją. Todėl mes turime pasiūlymą, kadangi komisija akcentuoja, kad mm, tikroji problema slypi e, tais atvejais, tais atvejais, kai e, pusiau kai ginklai, kai šaunami ginklai paverčiami, perdirbami į pusiau automatinius ginklus, mes siūlome patvirtinti bendrus, e, bendrai taikomus per, ginklų perdirbimo standartus ir už ir kad vienas iš tų kriterijų būtų reikalavimas, kad toks per, perdirbimas įvykdomas taip, kad e, tai yra negryžtamas procesas. Ir taip neleis pirkti mm, tų ginklų, kurie perdirbti vieną kartą, paskui vėl perdirbti ir paversti juos neteisėtais šaunamaisiais ginklais, todėl reikėtų parengti ir traukti direktyvą reglamentą dėl automatinių šaunamųjų ginklų perdirbimo. Norime kai ką pasakyti ir dėl pardavimų internetu. Apie tai buvo daug kalbėta. Pagal direktyvą nuotolinio ryšio priemonės reiškia, kad nereikia, jog žmonės fiziškai dalyvautų. Todėl tas, ta nuostata dėl sinchroninio fizinio dalyvavimo prieštarauja kitoms direktyvo nuostatoms. To, kaip, e, kuo pasižymi e, nu-, nuotolinis pardavimas elektroniniais, elektroniniais laiškais, telefono skambučiais. Taip, pirmininkai, aš paskubėsiu. Kaip ponas Kosaratė minėjo, FACE asociacija pasisako už griežtą atsakingų institucijų vykdoma kontrolė, kaip, kaip vyksta pardavimai internetu. Reikia užtikrinti, kad ta kontrolė būtų, kad e, internetiniai pardavimai išliktų teisėto įsigymo gal, galimybe piliečiams. Tačiau šios direktyvos e, tikslas, objektas turėtų būti taip vadinamasis DACnet, tas e, neteisėtas internetas raginame parlamentą vengti diskriminuoti atskiras gyventojų grupės, pavyzdžiui, medžiotojus ir e, sportininkus, kurių pomėgis yra šaudimas. Todėl mes siūlome e, grįžti prie galiojančių teisės aktų, juos šiek tiek pakoregavus. kai kurie kalbėtojai, atsiprašau, duslintuvai, kadangi jie visiškai neatsiliepia ginklo funkcionalumui, nekelia grėsmės ES piliečiams. Pirmininkė, sutė dar 20 sekundžių. Saugojimas, sandėliavimas, apie tai kalbama, pasiūlyme taip pat, jis plačiai svarstamas manome, kad reikia parengti reglamentą dėl saugaus ginklų saugojimo, A ir B kategorijos šaunamų ginklų saugojimo ir e, būtina, kad e, e, saugojimas vyktų taip, jog prie jo negalėtų prieiti asmenys, kur, kur, kurie neturėtų pasiekti ginklų. Taigi reikia nuostatų dėl ginklų saugojimo kiti prioritetai, kaip ir pagal dabar galiojančią direktyvą reiks laikyti subsidiarumo principo ir e, palikti nacionaliniam įstatymų leidėjai teisę e, išduoti arba atimti leidimą turėti šaunamą į ginklą. Ir aš perduosiu savo pasisakymo tekstą jums. Pirmininkė, nenoriu nutraukti jūsų nes atstovaujate 7 milijonus medžiotojų ir matau, kad jų skaičius nuolatos didėja, bet noriu pasakyti, kad noriu, kad ir Europolo atstovai turėtų laiko pasisakyti. Ir dabar noriu atsiklausti visų narių, ar sutinkate, kad suteiksiu e, Stoholmo mokslinio tyrimų instituto atstovui ir paskui Europolo ekspertui galimybę pasisakyti ir paskui žiūrėsime, ar dar liks laiko klausimams. Narių, komiteto narių žodimės klausimas, ar, ar sutinkate? Tuomet žodis doktui. Daktarui Ianui Antoni. Iš Stokholmo tarptautinio taikos tyrimo instituto. lybę pranešėja, kuri turėjo pirmininkauti paskutinėje mūsų seminaro dalyje, turėjo išeiti į renginį skirtą Turkijai. Ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. Pabandysiu, e, na, savo pasisakymę nekartoti to, kas jau pasakyta ir e, e, sutrumpinti pasisakymo laiką. Taigi, mums svarbiausia saugumo aspektas šiame klausime ir bandome saugumo klausimus spręsti holistiškai, atsižvelgti visas problemas, su kuriamis susiduria policijos pajėgos ir visuomenė dėl ginklų naudojimo. Teroristų galimybės gauti šaunamosius ginklus yra tik viena šios diskusijos dalis. Kai pasikalbame su teisės saugos institucijų atstovais, jie sako, kad e, nusikaltelių pasaulyje auga poreikis auga šaunamų ginklų poreikis ir atliktos studijos e, e, atskleidžia, kad, e, pavyzdžiui, nedaug nusikaltimų, būti nusikaltimų žmogžudysčių įvykdama pas, pasitelkus šaunamą į ginklą. Mes akcentuojame saugumo standartus, e, kalbant apie šaunamuosius ginklus. Tačiau iš tikrųjų klausimas svarstomas klausimas apima daugiau ginklų kategorijų, ne tik pusiau automatinius šaunamosius ginklus, kurie yra dažniausias diskusijų objektas. Kalbėdamas apie pusiau automatinius ginklus, kadangi akcentuojama galimybė tos ginklus perdirbti, norėčiau pasakyti, kad mes manome, jo, kad tai nepagrindinis e, nepagrindinė saugumo grėsmė siejama su šiais ginklais. E, pusiau automatiniai ginklai yra ypač patrauklus nusikaltėliams, nes žinome, kad net jeigu būtų galima laisvai įsigyti pusiau automatinių ginklų, automatinių ginklų vis tiek nusikaltėliai rinktų pusiau automatinius ginklus, nes e, tie ginklai taupiai naudoja šovinius, taip pat yra kitų jų privalumų, todėl turime išsiaiškinti išsiaiškinti, kokie, kokios pusiau automatinių ginklų savybės jas, juos pakeitus padarytų juos nepatraukliais nusikaltelėms. Daug jau apie tai kalbėta ir man išklausydamas vis kitų kalbėtojų rekomendacijų turiu pasakyti, kad mane sudomino ir tikrai pritariu įvairioms rekomendacijoms. Uh, Noriu pasakyti, kad dažniausiai pasitaikantis šaunamieji ginklai yra, nėra pusiau automatiniai ginklai, bet tai, ko neapriepia dabar reglamentas, objektai, kurių dabar neapriepia reglamentas. Ir svarbiausia, kad e, čia galioja anonimiškumas, tuos ginklus sunku atsekti ir tuos objektus nesunku perdirbti į ginklą. Būtent todėl jų paklausa tokia didelė. Kodėl tie objektai ar tie ginklai neapriepti dabartinės sistemos? Viena iš minėtų priežasčių dėl to, kad jie, pavyzdžiui, buvo dezaktyvuoti. Kitaip sakant, kažkas, kas buvo šaunamojų ginklų, perdirbtas ir paverstas objektu ir nebegali, juo nebegalima iššauti. Norėčiau pakalbėti apie dezaktyvavimą ir atkreipti jūsų dėmesį keletą dalykų. Visų pirma, kad ir kokie bendri standartai būtų patvirtinti, jie neturėtų būti žemesni nei dabar galiojantis nacionaliniai standartai. Suderinti standartai neturėtų tapti galimybę valstybėms narėms mm, sugriežtinti galiojančius standartus. Dezaktyvavimas iš esmės prilyksta sunaikinimu ir žmonės tiesiog nemato e, poreikio dezaktyvuoti, nes tie tokie dezaktyvuoti ginklai visiškai neįdomus kolekcininkams, nes jie, kaip žinome, nori išlaikyti e, pirminius, pagrindinius tokio objekto bruožus. Taigi nereikia sumažinti nacionalinių E, e, kriterijų. Taip pat informacija apie tokius objektus turėtų būti nuolatos saugojama nacionalinėje domenų bazėje. Nežinome tokių atvejų, kuomet e, kažkada dezaktyvuoti ginklai vėl panaudojami, tai yra jie perdirbami. Taip, tai taip pat svarbu atsekamumo tikslais. Dar vienas paaiškinimas, kodėl tie objektai neaprėpti sistemos visų pirma dėl to, kad jie niekada nebuvo priskirti civilių uh, E, ginklams skirtiems civiliniams tikslams. Tai, pavyzdžiui, būtų ginklų kopijos, taip pat tuščiai šoviniai šaudantis ginklai, kiti nepavojingi ginklai. Bet koks objektas, kurį galima pritaikyti šaudimui tikrai šoviniais, negali būti laikomas kopija. Todėl bet koks objektas, kurį galima padirbti, turėtų būti traktuojamas kaip šaunamasis ginklas. Ekspertai sako, kad na, pasitelkus reikalingas žinias, bet ką galima perdirbti. Tai praktikoje, norint sumažinti tokią riziką, reikia suvokti, kokius, standartų, kokius standartus reikia įvesti, kad, kad tai ne, nebūtų taip lengva, kad tas perdirbimas nebūtų tokia lengva užduotis. Reikia parengti bendras nuostatas, kurių pagrindų nusprendžiame, kas yra, kaip perdirbamas objektas, reikia bendrai taikyti taikomų standartų, taip pat, e, kad atsarginių ir svarbių dalių prieinamumas jų pasiūla taip pat m, mm, paklusų tam tikriems bendriems standartams. Reikia bendrų ginklų, e, pakeičia, ginklų perdirbimo standartų. Ir dabar žodis ponui Krepinko iš Europolo. Thank you. Mrs. Chairwoman. I was. Uh, I had also a presentation prepared, but if it is not ready, I can also. Ačiū pirmininkė. Aš irgi pasistengsiu e, kalbėti trumpiau, apseisiu be įžangos. Noriu parodyti 30 sekundžių prezentaciją, kurią parengė Europolas, kad ateityje būtų išvengta bet kokių nesusipratimų. Mūsų tikslas - pagelbėti valstybėms narėms prevencijos užduotyje ir kovoti su sunkiais tarp valstybinio pobūdžio nusikaltimais. Ir jau du metus mes daug dėmesio skiria šinamiesiems ginklams, jų, jų gaminimui ir prekybai jais. Years, our, our mandate... Kaip pastebėjome, tuos du metus mums buvo skirta užduotis e, siauresnio pobūdžio, tačiau dabar mums patikėti ir kiti e, ginklai. Parodysiu keletą skaidrių, kad susidarytumėte vaizdą, nes mes Taigi čia matote bendrą situacijos e, apžvalgą. E, tai yra padėtis su kontrabandų ginklai, ginklai situacija. Nė viena šalis nėra išimtis. Visą tai šią, šį tekstą praleisiu, nes tai jau buvo pasakyta ir aš kalbėsiu daugiausia apie dezaktyvuotus arba iš naujo aktyvuotus perdirbtus ginklus. E, taip pat kontrabanda ginklais, kai atvežami ginklai iš karo ir konfliktų zonų. Mus nustebino, kai pirmą kartą susidūrėme su situacija kai kuriuose valstybėse narėse, kad deaktyvuoti ginklai parduodami pirkėjams vakarų Europoje. Tie ginklai reaktyvuojami ir mes, kaip teisės saugos institucija, privalome atsekti tuos ginklus iki pardavusios įmonės. Ir mus nustebino tai, kad tokios įmonės būna teisėtos įmonės, tai yra viskas ten gerai. Tačiau pasiaiškinę, kaip išaugo, pasižiūrime, kaip išauga įmonės pardavimai ir bandome išsiaiškinti, kaip tie ginklai transportuojami, kokius dokumentus įsigyja pirkėjas. Ir mums buvo šokas, e, kai sužinojame, kaip viskas vyksta. Aš tiesiog pasakoju, kaip dalinuosi savo patirtimi, bandau atskleisti situaciją šaunamųjų ginklų srityje, pasakoju, kaip viskas yra ir kaip nesunkiai galima kai kuriuos ginklus perdirbti, aktyvuoti, nekalbant jau, jau apie terorizmą. Taip atrodo situacija ginklų transportavimas visoje Europoje, tai ką mes nustatėme. Uh, ir paskui pasidalinome informaciją su valstybėmis narėmis. E, visos valstybės e, visos valstybės e, čia paliestos ir, ir nusikalteliai visur perdirba ginklus. Pavyzdžiui, buvo minėti garsiniai ginklai, signaliniai pistoletai. Čia yra situacija e, tušiais šoviniais šaudančių ginklų srityje, bet viskas gali lab, būti labai nesunkiai pati, pakeista. Pabaigsiu savo trumpą pasisakymą, kad sutikčiau galimybę Jums užduoti dar trumpų klausimų. Svarbiu, kalbant apie e, šios ties pramonę, Ir būtiny, svarbu, galimybė naudotis šiais ginklais yra svarbi, bet aš noriu e, paraginti jūs suteikti galimybę mums atlikti savo darbą, teisės saugos institucijoms atlikti savo darbą ir prevencijos rytyje, taip pat ir vykdant tyrimą, kai tyriame situacijas, atvejus, kuriuose panaudoti šaunamieji ginklai, pana, įgyti panašiais būdais, kaip ką tik čia papasakojau. So in theory... Taigi dabar teoriškai jau teoriškai dabar turėtų prasidėti koordinatorių posėdis. Ar jūs nieko prieš, jeigu mes 15 minučių užtęsime? Gal net pusvalandį? 15-20 minučių. Kas turi klausimų? I'm, I'm going to ask a first question. Mano pirmas klausimas bus jums. Mane supainiojo e, reikalavimas nustatyti standartą dėl ginklų nekonvertavimo, nekonvertojamumo. Aš suprantu problemą. Pagal dabar galiojančią direktyvą, kurios nesiūlyma keisti, pirmame straipsnė labai aiškiai pasakyta. Jeigu objektas yra šaunamasis ginklas, kurį gali arba jį galima paversti šaunamuoju ginklu. Jis turi būti traktuojamas kaip šaunamasis ginklas pagal atitinkamą kategoriją. Pagal pirmą straipsnį viskas labai aišku. Aš suprantu, kodėl reikia labai griežtų reikalavimų dėl dezaktyvavimo, turi būti sustiprintos tos sąlygos ir standartai, kad e, dezaktyvavimas iš tiesų priliktų neutralizavimui, bet kiek aš suprantu, e, pagal įstatymą tos Slovakų bendrovės e, veikla buvo visiškai nelegali, nes ji pardavinėjo daiktus, kuriuos buvo galima paversti šaunamaisiais ginklais, taigi jie buvo nelegalus. Toks mano pirmas pastebėjimas, bet aš iškart perduotų žodį Anai Marijai Koratsai Bilt. Jam sakyk. Labai ačiū. Trumpai. Viki, turiu pasakyti, kad mane šokiravo ir aš labai apgailestauju, kad e, Belgijos policininkai buvo sužeisti. Ir aš reiškiu žuojautą tai jūsų kolegoms. Noriu pasakyti e, komentarą e, atstovui iš FACE federacijos dėl ginklų panašumo direktyvoje turime aiškiai pasakyti, kad ne ginklo išvaizda, o jo sudėtis yra svarbu. Ir Europos komisijai tą turime labai aiškiai pasakyti. O mano pagrindinis klausimas Europolo ekspertui. Akivaizdu, tai, ką jūs pristatėte, kelia didelį nerimą. Matom, kaip skaičiai didėja. Ką darot, kad taip nebūtų? Ar nemanot, kad, geresnį, ar, kad užtenka bendradarbiavimo tarp valstybių narių? Ar tai, kas yra parašta direktyva, yra pakankama, e, kovojant su e, tarptautiniais tos priekybos aspektais ir matom, kaip legalūs dalykai tampa nelegaliais, tai mums kelia didžiausią nerimą. Prašysiu visų komiteto narių, e, visą teisų komiteto narių pirmiausia pakeitė, paskui pakaitinims. Andrieš Vab. Taip, ponė pirmininkė, aš turiu du klausimus. Iš pirmajam kalbėtojui ir paskui e, turiu Belgijos policijos atstovai klausimą. Jis kritikavo ginklų konfiskavimą. Bendrai, jeigu ginklai e, buvo, atrodė įtartini, jie buvo konfiskuojami. Mums Vokietija irgi tai yra rimta problema. Ar techniniai apibrėžimai šiais laikais dar pasiteisina? Turiu dar vieną klausimą medžiotojų organizacijos atstovui, FACE organizacijos atstovui. Kodėl medžiotojams reikia automatinių ginklų? Apie tai buvo daug kalbama. Kodėl medžiotojų reikia automatinio ginklo? Aha. Oui, merci, madame la présidente. Très, très rapide. E, Pascal Durand. Pone pirmininkė, labai trumpas klausimas. Aš noriu pasinaudoti progą, kad čia sėdi Prancūzijos, Belgijos ir Interpolo atstovai. Ir noriu pateikti klausimą, kuris labai svarbus mums. Ar jūsų supratimu ES valstybės nare egzistuojantis teisės aktų skirtumai apsunkino galimybę įsikišti nusikaltimų atveju. Mes dažnai teikiam klausimą, kad subsidiarumo principas neturi būti pažeistas, kad valstybės narės turi daug ką nuspręsti, bet mes, Europos parlamento nariai ir komisijos atstovai, norime aiškiai apibriežti e, standartus, kurie Europos lygmenių palengvintų jūsų veiklą. Aš suprantu, E, privačius interesus, medžiotojų interesus ir panašiai. Niekas e, net nebejoja, kad e, jų gyvenimą nereikia apsunginti. Bet mes turim klausimų dėl tikrosios ginklų priekybos, kuri plinta, kuri yra žymiai didesnė negu anksčiau. Be to matome, kad dabar daugiau reikia policijos bendradarbiavimo sprendžiant tokius klausimus. Aš norėčiau uh, kad jūs e, atsakytumėte aiškiai, ar skirtingi teisės aktai sukelia problemų policijos darbų skirtingose valstybėse narėse. So, um, you see, aloha. Jūsi Aloreho. Ačiū, ponė pirmininkė. E, vienas iš svarbiausių šios direktyvos tikslų yra uždrausti tam tikrus e, pusiau automatinius ginklus. Komisija sako, kad uh, E, išvaizdos kriterijus yra nepakankamas. Aš turiu pasiūlymų. Gal geriau mes galėtumėm uždrausti tam tikrus e, išorinius e, aspektus ginkluose. Tie ginklai yra labai plačiai naudojami sportinėme šaudime, ypač praktinėme šaudime ir panašiose disciplinose. Yra žmonių, kurie vieną ar kitą šaunamojo ginklo ypatybę traktuoja kaip karinę, bet iš tiesų jos yra būtinos tiesiog ginklo taiklumui užtikrinti e, besimokantiems šaudyti, tas taiklumas yra svarbus dėl kitų priežasčių negu teroristui ir nusikalteliui. Aš norėčiau sužinoti, ko būtų galima pasiekti naujais teisės aktais. Mes suprantame, kad labai daug yra galingų uh, E, ginklų privačiose rankose, kurie yra nesusekami. Jeigu mes duosim ženklą, kad vėliau bus uždrausti tie ginklai, greitai visi bėgs iš ginklų parduotuvės ir prisipirks tų ginklų. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, ar ginklas Europos Sąjungoje yra pavojingesnis, jeigu jis turi e, tam tikrų karinių ypatybių B7 ginklai, kokią dalį sudaro tarp bendrų, e, bendros ginkluotės, man nuomonė, tai yra labai svarbu žinoti. Uh, thank you, Chair. First of all, I come from a country. Jens Benson. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš esu iš valstybės, kur yra labai griežti teisės aktai šioje srityje ir aš jokios nematau papildomos vertės komisijos teisės akte. Uh, Bet kai kalbam apie dezaktyvuotus ginklus, norėčiau paklausti Europolo, ar galėtumėt pasakyti, at, ar AK-47, kurie įeina tarp ginklų, kurie yra dezaktyvavus atgaivinami, naudojami, ar kas nors iš kalbėjusių galėtų man papasakoti, kiek sportininkų ir medžiotojų, kurie legaliai turi ginklus, nukentės dėl tokių pusiau automatinių ginklų uždraudimo. Ačiū. Thank you, Jens. That's a very similar question. Ačiū, Jens. Aš turiu labai panašų klausimą, kuris buvo pateiktas jau per pirmą raundą. Aš tikiuosi, kad komisija dar turės galimybės įsitraukti ir atsakyti. Aš norėjau tik paklausti pono Pelero, kuris yra Libė pranešėjas. Gal jis norėtų Gal ji norėtų ką nors pakomentuoti? Taip, protas Vensk. Labai ačiū, aš kalbėsiu švediškai. Gal galėsiu užsidėti, galite užsidėti ausinės. Labai gaila, kad aš visą laiką negalėjau sėdėti šiame klausime. Buvo labai svarbus balsavimas dėl Turkijos, dėl pažangos ataskaitos. Visą valandą už, užsigaišo, susigaišo be balsuojant. Ir e, mes dabar suprantam, kad šis klausimas labai sudėtingas ir jame yra labai daug emocijų. Techninių požiūrių taip pat yra labai sunku apsibriežti aiškę poziciją. Dėl to padėtis dabar tokia, kad Europos komisija norėjo uh, uždrausti visus tuos ginklus, bet tuo pat metu mes turėtumėm žiūrėti, kaip galėtumėm pritaikyti prie specifikos. Uh, kolega iš Suomijos kalbėjo apie magazinus. Ir tai yra klausimas, kuriuo aš pati esu e, bendradarbiavusi ir stengiamės dirbti kartu su policija, bandėm išsiaiškinti, ar didieji magazinai kelia rimtą problemą, jeigu jie yra panaudojami neteisingose ginkluose arba jeigu juos naudoja neteisingi vartotojai. Todėl aš norėčiau šiek tiek daugiau išgirsti apie šį klausimą, kokiu būdu mes galėtumėm galiausiai uh, traktuoti probleminius magazinus ar e, yra pakankamai ženklinimo. Man atrodo, kad dabar jau yra nemažai problemų. Be to žinome, kad yra nemažai žmonių, kurie gali nusipirkti tokius didesnius magazinus negu įprasta. Aš norėčiau sužinoti, ar ateityje nebūtų galima sureguliavus magazinų aspektą e, daugiau saugumo problemų išspręsti ar užkirsti kelią saugumo problemoms. Um, Dar vienas klausimas e, kurį aš norėčiau pateikti klausimą dėl magazinų Ir aš noriu pasakyti, kad mes labai gerbėme Belgijos policijos kariuomenę ir labai gerbėme policijos uh, pajėgas Belgijoje už tai, ką jos dabar daro dėl magazinų klausimo. Niekas neklausė apie trijų dimensinių uh, e, spausintuvus arba tikrų ir uh, netikrų ginklų ir šaudmenų uh, problemą. Kai kalbam apie magazinus, man atrodo, kad būtų žymiai lengviau atskirti tikrą nuo netikro. Kai kalbam sukontroliuoti ginklų naudojimą, kontroliuodami magazinus, man kaip neekspertai atrodo, nieko nepasieksim. Turbūt tai nėra geriausias sprendimas. Aš esu mačiusi, kaip atrodo magazinas. Ir jie sako, kad šį, e, šią dalį e, ginklo yra lengviausia padirbti. Aš nežinau, ar mums pavyks išspręsti problemą sukontroliavus tik tai magazinų dydį. Galbūt medžiotojų organizacija galėtų pasiūlyti kokį sprendimą. Ar reikėtų liboti magazinus, kaip kad ribojate šaudmenis? Ar e, būtų galima sakyti, kad tokį, ir tokį magaziną galėsit nusipirkti tik jeigu turėsit specialų leidimą? Ar galima magaziną traktuoti kaip svarbiausią sudėtinę dalį? Man atrodo, kad tai nėra geriausias sprendimas, bent jau iš tokia, ką žinau. Gal ekspertai galėtų pasakyti ir atsakyti. whichever order you wish. Maybe in reverse. Kokią norit tvarką, galite atbulinę tvarką, jeigu norite, atgalinę tvarką. Europolas pirmiausia. Ačiū, man atrodo, kad visai neblogas toks variantas. Visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte pradžioje. Dezaktyvuoti šaunamieji ginklai yra dezaktyvuoti šaunamieji ginklai, jeigu jie iš naujo yra aktyvuojami, tai jie jau yra, vėl yra ginklai ir dėl to e, iškyla labai daug problemų ir iššūkių, apie kuriuos aš kalbėjau. Slovakijos pavyzdį aš tyčia pasirinkau, nes mes labai gerai bendradarbiavome su Slovakijos teisės saugos institucijomis, jų reakcija buvo labai gera. Ir labai pažangiai jie viską įvertino, todėl aš Slovakijos pavyzdį ir pasirinkau, bet Slovakija nėra vienintelė valstybė ES turinti tokių problemų. Slovakijos bendrovės vis tik tai yra tarp uh, aktyviausių pardavėjų ES. Juos ir paėmiau kaip pavyzdį, nes tai yra labai gerai organizuota Europos masto grupuotė, kuri veikia dabar, mums besikalbant ir čia. Ir galiu pasakyti, kad e, AK-47 ginklų buvo tarp reaktyvuotųjų. Ar galėtų dar kas nors pasakyti? Taip. Aš dėl konvertabilumo norėjau pasisakyti ir standartų kurie bus keliami tam. Nors įstatymo formuluotės yra labai aiškios, realybė yra tokia, kad ginklo konvertavimas yra labai rimta problema. Kai kuriuose valstybėse pusė susišaudimų įvyksta maždaug su konvertuotais ginklais, pakeistais ginklais. Nors pats konvertavimas yra baudžiavasis nusikaltimas, vis tik tai verta pažiūrėti į, e, gin, į detalių, dėl kurių ginklas gali būti konvertuotas ypatybės. Ar tai yra medžiagos, iš kurių tas ginklas yra padarytas, ar pavyzdžiui, jo vamzdis ar kiti e, e, sudėdamieji elementai, e, turime įvertinti, kas leistų sumažinti konvertavimo riziką. Teisės saugos institucijos su tokiamis problemomis susiduria kasdien. Tai ypač turbūt pasakytina apie vadinamosius tuščiuosius ginklus. Jeigu tuščiai ginklą vadinamai galima konvertuoti, tai jis turi būti neleidžiamas naudoti, jeigu jis yra neregistruotas pagal įstatymą. Taip kiekvieną dieną atsitinka. Vadinasi, valstybės narės neįgyvena teisės aktų. Okay, thank you. I will... Face organizacijos atstovas. Ačiū. Aš pirmiausia atsakysiu, kodėl medžiotojams reikia pusiau automatinių ginklų. Ogi todėl, kad jie gali šaudyti daugiau kaip du raundus pavyzdžiui, medžiojant paukščius pagal trives gali naudoti tris raundus, o stambiems žvėrims net keturi raundai gali būti panaudoti. Mes nekalbame apie 20 ar 30 raundų. Taigi stambiesiems e, e, žvėrims, tokiems kaip e, briedžiams ar meškoms, Suomijoje reikia daugiau apkabų kai kurie žvėris labai greitai bėga per labai tankų mišką, todėl reikia daugiau apkabų dėl gyvūnų gerovės, kad tie gyvūnai nekentėtų. Kai kurie pusiau automatiniai ginklai yra labai populiarūs tarp moterų, e, nes jie yra mažesni, juos yra lengviau suvaldyti moteriams Taip pat neįgaliesiems medžiotojams tokie ginklai yra labai patogus naudoti. Buvo klausimas, kiek sportininkų ir medžiotojų nukenties, jeigu bus uždraustas B7 ginklas. Man atrodo, kad tą, komisiją turėtų atsakyti, tą klausimą turėtų atsakyti komisija. Ir dar vienas klausimas dėl magazinų. Mes manome, kad Kaip ponė Ford jau minėjo, magazinas nėra šaunamojo ginklo esminis komponentas, todėl mes nerekomenduotume ženklinti magazino. Tačiau, jeigu reikės įvesti kokių apribojimų ginklų turėjimui, tai galbūt reikės pasvarstyti, ar nereikėtų leisti tokius magazinus įsigyti tik specialias licencijas turintiems asmenims. Ačiū. And, um, Mr. Stassen, do you have any more to add? No, no, no. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti, ponė Stasin? Okay, can we go to the commission? Ne, tada komisijai suteiksim žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai keletas esminių pastebėjimų. Akivaizdu, kad visų e, dirbančių su šiuo dosie prioritetas yra saugumas. Daugelis kalbėjusių pabrėžė, kad svarbu užtikrinti atsekamumą, keitimas informaciją. Be abejo, visa tai yra esminiai poreikiai, bet tai nefunkcionuos, jeigu neturėsim duomenų. Vadinasi, e, ginklų savininkai E, turi e, būti griežtai kontroliuojami pagal direktyvą. Aš girdėjau šiandien kalbėjusius muziejininkus, kolekcionierius, kol kas jiems direktyva nėra taikoma, bet e, keitimasis informacija dabar yra labai ribotas, nes informacija apie muziejus ir kolekcininkus nėra įtraukta į sistemą. Atsekamumas yra labai svarbus aspektas, ypač kai kalbam apie nusikaltimų tyrimą. E, atsiekamumas leis užtikrinti, iš kur ginklas ateina ir e, neretai e, mūsų pagrindinis prioritetas yra užkirsti kelią nusikaltimo, o ne išsiaiškinti nusikaltelį. Dėl muziejų. muziejų e, daugelis muziejų yra e, valstybės muziejai. Aš galvoju, pavyzdžiui, apie e, 50-mečio muzie, e, parko muziejų čia Bruselėje. Jam būtų taikoma ši direktyva taip pat. Ir e, direktyva dabar tokiems muziejams nėra taikoma. Jungtinių tautų sutarties nuostatos tuo tarpu yra taikomos. E, taigi nuo 1999 metų taikoma direktyva muziejams neapsunkino veiklos Mes e, be abejo suprantame, kad muziejai, e, kuriuos lanko visuomenė, turi tenkinti saugumo reikalavimus, bet mes esame nusiteikę labai lankščiai reglamentuoti muziejų temas. E, kai kalbam apie privačius kolekcionierius, mes taip pat nematome priežasčių jiems namie savo kolekcijose neturėti aktyvių šaunamųjų ginklų. Jiems turėtų būti taikoma e, tos pačios sąlygos kaip ir sportininkams bei medžiotojams. Medžiotojų klausimas buvo paminėtas. Medžiotojas paprastai gali turėti e, 3, 4 ar 5 kulkas, todėl apie automatinius ar pusiau automatinius ginklus net negalime kalbėti. E, sportininkų atveju padėtis yra sudėtingesnė. Mes sutinkame, kad B7 kategorija nėra labai aiški ir jai reikia naujų kriterijų. Supraskime, kad B7 kategorijoje e, yra ir kitokio pabudžio ginklai. Turim kalbėti ir apie Kalašnikovo ginklus, tai yra kariniai ginklai. Taip pat turime R15 ginklus, tai yra M16 amerikietiškojo ginklo mažasis brolis Ir mes manome, kad reikia direktyvą pritaikyti šitiems specifinėms ginklams. Ir prieš baigdamas noriu pasakyti, kad diskusijose dėl automatinių ir pusiau automatinių ginklų mes girdėjome labai daug pasiūlymų. Užtektų tik apibriežti kriterijus, kaip pusiau automatinis ginklas gali būti perverstas automatiniu. Mūsų nuomonė toks sprendimas būtų klaidingas, E, turim pripažinti, kad visos žudynės, kurios yra vykdytos Europoje, buvo vykdytos pusiau automatiniais ginklais. Noriu dar kartą pateikti klausimą komisijai, kurį jau pateikė du kolegos. B7 kategorija, šaunamųjų ginklų kategorija B7. Tai yra e, teisiškai laikomi ir su leidimu išduoti ginklai, ginklai, kuriems išduotas leidimas administracija turi žinot, kiek tokių ginklų yra. Kiek tokių ginklų maždaug yra? Kaip jūs skaičiuojat? Jie būtų uždrausti. Tada e, dar vienas buvo pateiktas klausimas dėl kompensacijos. Šis klausimas buvo pateiktas komisija ir teisingai. How many B7? Kiek B7 kategorijų šaunamųjų ginklų e, yra autorizuoti, kokiai daliai yra išduotas leidimas, kiek jų bus uždrausta ir ką galite pasakyti dėl kompensavimo savininkams. Opresija. Tikslaus skaičiaus nežinome, e, klausim kai kurių valstybių narių, bet tokių duomenų neturime. Taigi valstybės narės, turiu pasakyti, nebloga valia tą daro, tiesiog e, dabartinė direktyva E, nėra pakankamai gerai, ar B7 ginklai nėra pakankamai gerai e, reglamentuojami. O dabar mes neturime tvirtų statistinių moksliškai pagristų duomenų ir mes jų negalime jums pateikti. Dėl kompensacijos, aišku, tas klausimas yra susijęs su pirmuoju, taigi mes ir nežinome, kiek e, kokia suma bus išmokėta, kompensacijos suma dar negali būti suskaičiuota. Ir kitas dalykas, prieš pradant kalbėti apie kompensacijas, be abejo, mes turėsime išsiaiškinti, kokia bus perdavimo procedūra. Ja galės nuspręsti taryba ir Europos parlamentas, tai leis e, galbūt išvengti kompensavimo problemų. Aš e, nenoriu, kad mane kaltintumėt e, draudimu jums kalbėti. Ar visiems užteko laiko atsakyti į klausimus? Klausimų buvo labai daug. Pone Fielner, jūsų klausimas akivaizdžiai nebuvo atsakytas. Ačiū. Tai savaime įdomu. Dar porą klausimų turėjau. Ar komisija yra įsteigusi, yra nustačiusi, koks yra ryšys tarp pusiau automatinių ginklų, kurie yra panaudoti nelegaliai, nors jie buvo legaliai turimi? Ar yra kokios statistikos? Bent du kolegos tą paties dar klausė. Būtų labai įdomu išgirsti, ką komisija galėtų apie tai pasakyti. Kokias problemas jie bando, kokio masto problemą jie bando išspręsti, kiek legaliai turimų ginklų yra panaudojami nelegaliai, nelegaliems tikslams. Komisija keletas kolegų apie tai klausė, ar yra kas bendro. Dėja, yra tokia sąsaja tarp legalių ginklų ir nusikaltimų. E, 77 jaunuoliai, kurie buvo nužudyti stovykloje Norvegijoje, buvo iššaudyti su pusiau automatiniu legaliai turimų ginklų. Kitas dalykas e, - Junktinės karalystės, e, Vokietijos e, žudynės, Paryžiaus žudynės buvo įvykdytos pusiau automatiniais ginklais, kai kurie iš jų buvo laikomi turimi legaliai. Can I thank our experts again? We will... Norėčiau padėkoti ekspertams dar kartą, teiksime pakeitimo ekspertams. Išlieka dar daug neišspręstų klausimų, neatsakytų klausimų. Aš esu tikra, mes stengsimės raštu bandyti juos išsiaiškinti. Ir visiems labai dėkoju, pirmininkė.